So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich Taigi, mielos kolegės ir kolegai, kolegos, sveikinu atvykus ir susirinkusius į mūsų posėdį, į mūsų NV komiteto posėdį. Tai yra trumpas komiteto posėdis, jisai truks tik tai šią popietę. Tačiau bet kokia atveju mes aptarsime daug įdomių temų, jos yra įtrauktos į darbo atvarkę. Norėčiau pasveikinti tuos, kurie laiku susirinko. Aš e, tikiuosi bent jau, kad ateis dar daugiau žmonių šią popietę. Taigi matėte mūsų darbo atvarkę. Jeigu nėra prieštaraujančių, tada mes priimame šią darbo atvarkę. Pirmininko pranešimai e, tokių pranešimų nėra, tik tai gal pasakysiu, kad į, e, iš, į kurias kalbas neverčiama, tai estų, maltiečio ir slovėnų kalbas, į kurias neverčiama, o į kitas kalbas verčiama. Dabar trečias punktas, tai yra klausimas žodžiu dėl stikinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencijos. Tai būtent tai yra klausimas, kurį suformulavo Džao e, Ferreira. Ir mes praėjusį kartą negalėjome priimti šio klausimo. Tačiau bet kokia atveju konsensusas e, yra dėl šio klausimo. E, tai yra jau patvirtintas tekstas praktiškai, kurį mes užduosime plenarinėme posėdėje Ar yra kokiu nors prieštaravimu dėl šio teksto, kuris buvo išdalytas jums visiems ir su kuriuo jūs visi susipažinote? Jeigu prieštaravimų nėra, tada nusprendžiame, kad toks tekstas ir liks ir plenarinėme posėdėje. Mes e, užduosime šį klausimą. Taigi būtent norime išaiškinti, kas iki 2009 metų buvo nuveikta komisijos. A, ne, matau vis dėlto, e, pas Ferrara nori pasisakyti. E, só para, para lembrar, enfim, tendo em conta. Ačiū. Aš tik norėjau priminti, kad e, diskusija dėl šio klausimo buvo šiek tiek miglota. Iš tiesų, mes numatėme tam tikrą laiką, kada bus užduotas jisai, šis klausimas plenarinėme posėdėje. Mes su koordinatoriais kalbėjome ir dėl to ir mes e, e, manėme, kad vasario mėnesį galės, galėsime užduoti šį klausimą. O dabar, jeigu visi sutiktų, norėčiau, kad e, kovo mėnesio plenarinėme posėdėje būtų užduotas šis klausimas. Kad nebūtų atidėliojamas šis klausimas vis toliau ir toliau. Mes galėtume vis dėlto gal šiek tiek pasistengti, kad šis klausimas e, nuskambėtų kovo mėnesio plenarinėme posėdėje. Taigi, aš ką tik pasirašiau laišką parlamento pirmininkui, kad mes kitam plenarinėme posėdėje galėtume e, rasti laiko šiam klausimui ir jis bus įtrauktas į darbo atvarkę plenarinio posėdžio. Žinoma, negaliu nieko garantuoti, bet bandysime pasiekti to. Taigi, puiku. Dabar periname prie ketvirto klausimo. Tai yra ponios Korinlė e, Paž pranešimas apie e, direktyvos 2001 metų 18 nuostatų dalinio pakeitimo. Būtent e, dėl valstybių narių galimybės savo teritorijoje riboti ir drausti GMO auginimą. Mes puikiai žinome komisijos pasiūlymą. Ir mes kaip taip pat teisėkuros procesų dalyviai turime pareikšti ir savo nuomonę. Ir pane Lepaž parengė mums pranešimą, todėl aš suteiksiu žodį dabar Korinai žodį. Prašome pristatyti pranešimą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponė pirmininkė, gerbimi kolegos, Taigi man teko didelį garbė ir vykdyti šį gan sudėtingą užduoti. Tai yra parengti mūsų komiteto nuomonę dėl komisijos pateikto pasiūlymo leisti valstybėms narėms riboti arba drausti GMO auginimą jų teritorijoje. Tam, kad būtų sudaryta pozicija taryboje vyriojančiai nuomonį. Aš nenoriu dabar pradėti diskusijos dėl GMO. Tai nėra šios diskusijos tema. Šiame pasiūlyme kalbama apie klausimus, kuriuos mes pateikėme komisijai, siekdami sužinoti, ar reikia leisti valstybėms narė, narėms, kurios to, to norėtų, uždrausti tam tikrą GMO kultūrą auginti savo teritorijoje. Tai buvo svarbiausias klausimas. Tai nebuvo ideologinio požiūrio klausimas susijęs su gėjimų primtim, primtimumu. Ir antras dalykas tai yra bendros gėjimo poveikio vertinimo sistemos įsteigimas. Tam, kad valstybės narės valstybių narių renkamą informaciją galima būtų papildyti ES lygmenių surinktą informaciją. Kodėl komisija patikė mums šį tekstą? Aš noriu Jums priminti, kad komisijos pirmininkas ponas Baroso mums pasakė savo rinkiminės kampanijos metu, jog jis suteiks šią galimybę valstybėms narėms. Va, yra nemažai valstybių narių, kurios nenori, kad jų teritorija būtų auginamos au, gėjimo kultūros. Yra numatyti tam tikri sausig, saugikliai. Ir visos komisijos pastangos kol kas buvo nesėkmingos. Vis daugiau valstybių narių nepasitikė šiomis kultūromis ir nepasitikė atlik, atliekamais poveikio vertinimais. Taigi tai yra pagrindinė priežastis, dėl kurios patiktas šis pasiūlymas. Antra priežastis yra tai, kaip 2001 e, e, metų e, direktyva. Jei jie būtų tinkamai taikyta, tuomet mes ne, nebūtume susidūrę su visais šiais klausimais. Joje yra kalbama apie rizikos vertinimą ir daug kas abejoja agentūros darbų, nepasitikėjo jos darbo rezultatais. Ir Aplinkosaugos ministrų taryba 2008 metais vienbalsiai, o tai neretai, nedažnai būna, pareikalavo, kad būtų pradėtas taikyti tam tikros e, priemonės susijusios su e, poveikio vertinimu atlikimo e, techniniais aspektais, su informacijos pateikimu, su konflikto sprendimu ir taip toliau. Uh, Tačiau galtinis sprendimas nebuvo priimtinas visiems. Yra dar vienas dalykas susijęs šių klausimų. Tai yra ekonominės problemos. Valstybės narys pareikalavo, kad ši direktyva būtų taikoma atsižvelgiant į uh, jos po socialinį ir ekonominį poveikį. Taigi, tos valstybės, kurios nori auginti GMO, turi aiškiai suvokti, uh, kokį socialinį ir ekonominį poveikį tai gali turėti. Taigi komisijos pasiūlymas yra toks. Toms valstybėms norios, kurios nenori auginti gėmo, gali to nedaryti, gali uždrausti jų auginimą. Ir čia prasideda visos diskusijos. Yra teigiama, jog galima bus drausti auginti GMO net ir tais atvejais, kai patiktos priežastys nėra tiesiogiai susijusios su žalas sveikatai. Taigi, iš tikrųjų siekiama geresnio teisinio užtikrintumo. Ką mes galime veikti, kam, kaip mes galime reaguoti parlamente? Yra trys variantai. Mes galime arba atmesti šį tekstą, labai konkrečiai ir aš žinau, kad kai kurie kolegos taip ir norėtų e, pasielgti, kad ir labai, dėl labai skirtingų priežasčių. Kai kas nori nepritarti šiam tekstui dėl to, kad jiems atrodo, jog e, tai pažeis vidaus rinkos e, taisyklės, šis pasiūlymas pažeis vidaus rinkos taisyklės ir kad mes negalime leisti kad e, šios taisyklės būtų nacionalizuojamos. Galima būtų be abejo taip ir elgtis. Žinome, kad poveikio vertinimai bus atliekami europinių mastų ir jų sistema vis tiek galios. Ir yra tokių, kurie priešinasi šiam pasiūlymui dėl to, kad jie nenori jog būtų parinktas tekstas, kuris leistų auginti, vienareikšmiškai leistų auginti GMO kultūras. Ir komisija gali be abejo kiekvienu konkrečiu atveju pateikti teigiamą arba neigiamą nuomonę. Taigi tai buvo vienas variantas. Antras variantas yra tiesiog patvirtinti komisijos pasiūlymą galų galę šis pasiūlymas buvo pateiktas e, siekiant e, visai neblogų tikslų. Net 13 valstybių narių priešinasi e, GMO. Tačiau dėl to gali kilti kelios problemos. Aš iš savo patirties žinau, kad Šis komisijos pasiūlymas e, teisiškai kalbant nėra patikimas, nėra visiškai saugus. Ir parlamente yra nemažai žmonių, kurie dėl teisinių priežasčių prieštarauja šiam komisijos pasiūlymui. Taigi arba dėl viešosios tvarkos, arba dėl viešosios etikos valstybės gali priešintis, arba kolegos gali priešintis šiam pasiūlymui. O trečiasis e, galimas variantas yra bandyti keisti komisijos pasiūlymą. Ir būtent tą aš ir siūlau daryti. Būtent tokį variantą ir siūlau pasirinkti. Aš manau, kad mes galime atsižvelgti į e, kai kurius valstybių narių reikalavimus išsakytus aplinkosaugos ministrų tarybų 2008 metais. Galima būtų taip pat e, reikalauti, jog būtų nustatyti teisinė kriterijai remtis kuriais valstybės narės galėtų riboti arba drausti auginti gėmų savo teritorijoje. Nepamirškime, kad šis klausimas yra glaudžiai susijęs su aplinkosauga ir su žemės ūkiu. Jei mes norime, kad EFSOS e, vertinimai e, nebūtų uh, kad jais nebūtų remtasi, gerai galime to reikalauti. Tačiau nepamirškime platesnio konteksto, apie ką mes kalbame. Mes kalbame apie tai, kaip aplinka reaguos į GMO. O akivaizdu, kad e, poveikis aplinkai skirsis priklausomai nuo kiekvieno regiono ypatumų. Nepamirškime taip pat, kad GMO turės e, poveikį ir vietos bioįvairoviai. Be to, GMO taip pat gali paveikti e, vabžių ir e, kitų organizmų atsparumą kai kuriems mikroorganizmams. Taigi yra daugybė klausimų susijusių su uh, ekologija. Yra ir kitų argumentų susijusių, pavyzdžiui, su žemės ūkio praktika, su ūkininkavimo metodais. Ir šiame kontekste mes galime jau kalbėti apie socialinius ir ekonominius reikalavimus. Jie yra nustatyti 2001 metų direktyvoje, tačiau kol kas e, ne, e, nebuvo tinkamai taikomi. Be to yra ir 192 straipsnis. Taigi mes galime pateikti savo pakeitimus, kurie geriau apibrieštų, dėl kokių priežasčių valstybės narės galėtų reikalauti, jeigu būtų uždrausta ar uh, uh, uždraustas arba ribojamas gėjimo auginimas. Yra dar ir žemėtvarkos dalykai. Taigi savo pasiūlyme aš stengiuosi labai aiškiai išdėstyti visa, visus kriterijus ir susijęti juos su tą informaciją, kurios jau ilgą laiką reikalauja valstybės narės. Jos to reikalauja jau daugiau nei trijus metus. Ir e, ši informacija yra e, išdėstyta 2001 metų e, direktyvoje numeris 2001-18. Taigi mes norime, kad būtų paisoma vidaus rinkos taisyklių ir laisvo judėjimo, nes tikrai nenorime pakengti ES teisės aktams arba taikomai politikai. Mes norime, kad valstybėms narėms būtų leista rinktis, nes tai yra e, pasirinkimo laisvė yra viena iš svarbiausių vertybių, kurie yra įtvirtinta sutartyse. Mes žinome, kad ūkininkai turi turėti teisę pasirinkti, kaip naudoti jų turimą žemę. Aš nekantri lauksiu jūsų pasiūlymų. Žemės ūkio komitetas patvirtino nuomonę dėl šio pranešimo. Norėčiau ją paminėti nes e, jie reikalauja, kad e, kad koegzistavimo, tai nacionalinis koegzistavimo taisyklės būtų privalomos. Džiaulaninas taip pat tam pritarė. Tačiau aš negalėsiu pritarti e, tiems pakeitimams, kuriais yra reikalavimų nustatyti tam tikras taršos normas nes tai ribotų ūkininkavimą tam tikrose vietose. Taigi, ponios ir ponai, trumpai toks yra pasiūlymas, kurį aš Jums pateikiu. Ačiū, Korinė Paž, už e, nuveiktą darbą ir už pristatytą mums pranešimą. Iš tiesų, tai yra trečiasis kelias, mes neatmetėme komisijos pasiūlymą, nei pritarėme jam, o pasirinkėme trečią kelią. Tai būtent mes suteikėme valstybės narėms galimybės pačioms taikyti atitinkamas nuostatas. Taigi dabar mes susidurime su tam tikra laiko problema. Mes turime atkreipti dėmesį tai, kad 16 e, val. užbaigtume diskusijas. Dabar e, šešėliniam pranešėjui gal suteiksime kelias minutės ir kitiems kalbėtojams po kelias minutės. Taigi dabar kas norėtų e, pasisakyti. E, galbūt e, ponas Petelė parengė kalbėtų sąrašą ir Katrin Sui dabar kalbės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau e, padrasinti ponė Liopaš, kadangi ji iš tikrųjų dirba labai daug ir, ir ji pradėjo labai sudėtingą diskusiją, tai todėl ir norėčiau ją padrasinti, ją toliau ir tęsti. Bet to ji pateikė labai daug įdomių pasiūlymų. Aš norėčiau pasakyti, kad mano galva Mes šiandien e, kalbame apie tai, kad yra ginami nacionaliniai principai ir tai mane šiek tiek neramina. Mes turime Europos sistemą, kuri yra gan tvirta ir kuri atsižvelgia į valstybių narių interesus, į ūkininkų ir vartotojų interesus. Ir aš manau, kad subsidiarumas uh, yra e, dalykas, e, kuris dažnai nepasiteisina, nes e, bandoma tiesiog pasinaudoti šią savoką tam, kad būtų rasti kaltieji dėl dabartinės krizės. Ir tai mane, kaip minėjau, neramina. Tai yra pirmas dalykas, kurį norėjau pasakyti. Antras dalykas yra tai, kad vienintelis tvirtas teisinės argumentas, remintis kurio galima būtų uždrausti auginti GMO savo teritorijoje, yra dalykas, kurį galima būtų. Ta, E, e, svarstyti. Labai dažnai e, valstybė narių patikimi argumentai yra labai nacionaliniai, labai, labai egoistiniai netgi. Aš manau, kad tai, kas siūlo Korina, neatsižvelgia, man atrodo, į visas galimas galimybės, į tai, kad, pavyzdžiui, ūkininkai gali imtis tam tikrų priemonių tam, kad užginčytų šiuos e, sprendimus. Kaip mes galėtume sukurti nuoseklę sistemą, jeigu mes e, neįsprendžiame visų problemų, dėl kurių šis sistema negalės e, tinkamai funkcionuoti. Aš manau, kad mums reikia iš esmės peržiūrėti gėjimo direktyvą. Aš pritariu Korinai, kai ji kalba apie apie medžiagų suderinamumą. Aš nežinau, ar mes galėtume iš tikrųjų ką nors pasiūlyti šiame kontekste. Ir paskutinis dalykas yra tai, ką aš jau sakiau pradžioje. Labai svarbu yra, kad šis tekstas atsižvelgtų į BŽUP, BŽUP župo reformą. Mes visi žinome, kad ūkininkams e, labai rūpi šis klausimas ir galiausiai mes žinome, kad Paryžius e, turi labai griežtą nuomonę dėl šio ir, ir jis yra susijęs ir su uh, pesticidų klausimu. Stas Palieskis. Ačiū, ponė pirmininkė. aš e, sukaupiu tam tikrą patirtį, e, spręsdama šios klausimus prieš kelius metus. Ir tiesiai sakant, sakant, aš nelabai pritariu komisijos pozicijai. Iš esmės, pagal dabartinę teisę, kur e, komisija turi priimti sprendimą dėl gimio leidimo. Tačiau su taryba nesutarima dėl bendrų pagrindų. Tai ir taip atsitinka daugumoje atveju. Todėl tarsi numetama atsakomybė ir valstybėms narėms. Tai tarsi yra e, karsos bulvės mėtymas vieni kitiems. Ir niekas neprisima atsakomybės. Aš pasiūlyčiau, kad e, vis dėlto uh, suteikti daugiau įgalių uh, komisijai, nes uh, kitų atveju niekas nebus laimingas ir uh, nebus teisinio užtikrintumo. Taigi, uh, mes turėtume galbūt labiau remti komisijos pasiūlymui, tačiau uh, komisija turėtų vėl tą savo pasiūlymą atsižvelgti į galimus e, teisinius iššūkius. E, ir čia reikia pasitarsi su parlamento ir tarybos e, teisės tarnybams. Aš manau, kad jeigu mes norime naudingų pavergsti šitą teisės aktą, mes turime sustiprinti jo aplinkos auginį lygmenį. Ir turėtume mm, įtraukti tam, tikras, tam tikrus kriterijus, į, dėl kurių galima GMO uždrausti. Ir mm, parlamentas kaip e, artimiausias ES piliečiams institucija turėtų būtent atsižvelgti į šiuo e, į šias aplinkybės ir e, nu, priimtis remimus dėl atitinkamo ženklinimo etiketėmis ir dėl informacijos apie GMO. Pirmiausia, dėl GMO reikia pateikti atitinkamą strategiją e, dėl sambuvio problemos ir kad būtų o, užtikrinta, kad e, augalinės kultūros būtų be GMO. Be to, iš esmės Mm, daug valstybių pritarė gėmio auginimui ir todėl ES negali išlikti tarsi sala, e, atsiribodama nuo bendrų tendencijų. Aš norėčiau išreikšti tokią nuomonę, kad e, e, skirtumas yra toks, kad mes renkamės arba GMO, arba, arba chemiją. GMO yra mažiau pavojingi negu pesticidai. Mano nuomonė, iš esmės aš esu bendrijos metodo šalininkas ir šiuo atveju aš manau, kad mes e, neturėtume taikyti, taikyti vieno, vieno sprendimo. Tai turėtume atsižvelgti į visas šalis. Ik wil eh, mevrouw Lepage eh, bedanken voor, eh, voor haar voorzet. Ik wil haar ook bedanken. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti mm, ponė Lepaš už jos darbą. Ir iš esmės e, e, norėčiau susitikti kaip šešėlinis pranešėjas su ją Strasbūrė ir e, padėti pagrindinius tolesniam darbui. Aš dar negaliu savo frakcijos pozicijos išsakyti. Ponelė Paš pasakė, kad dar gali būti pakeitimų kurie galbūt lemtų, kad komisijos pasiūlymas būtų atmestas. Aš nežinau, ką, kaip tai reaguotų mano frakcija, mes dar nenusprendėme to. Tačiau bet kokiu atveju šią, šią savaitę mes pasitarsime dėl to. E, bet aš norėčiau pasi, pasinaudoti ir ponios Lepaš argumentaciją. Mes turime e, ir toliau dirbti e, gerinami komisijos pasiūlymą. Aš tam sutinku. Mums reikia tam tikro gero teisinio pagrindo. Uh, Ir e, jos pranešimo projektas yra tikrai e, geras, didelis žingsnis tinkama linkme. E, aštuntas pakeitimas ypač įdomus, kur pakeitimai gal turėtų būti labiau detalizuoti ir parengti tiksliau pagal 25 straipsnį. Aš taip pat norėčiau pateikti ir kelis dar papildomus pakeitimus. Ir e, galiausiai nusprendžiama, kad e, valstybės narės yra atsakingos už savo teritoriją, už savo teritoriją auginamus augalus, už florą ir fauną. Ir aš manau, kad vis dėlto e, papildomi pakeitimai dar galėtų pagerinti dabartinį ponios Lepaž pranešimą, nes kito atveju dar yra tam tikro neužtikrintumo, ypač mokslinių požiūrių, koks yra e, poveikis GMO produktų aplinkai ir sveikatai. Kitas dalykas yra ta aplinkybė, kad nėra pakankamai informacijos, kad galėtume įvertinti galimai neigiamą poveikį GMO produktų biologiniai įvairoviai arba žmonių sveikatai. Žinoma, gali būti tokios neigiamo įtakos. Aš norėčiau kad dėl to būtų atkreiptas dėmesys e, į tai, kad, sakykime, tie GMO produktai gali įtakoti ir, sakykime, atsparumą pesticidams, e, gali jį sumažinti. Ir gali būti dėl tokių produktų neigiamą padarytą, e, padarytą įtaką aplinkai, žmonių sveikatai. Mums reikia vis dėlto kaupti informaciją apie žemės ūkio praktiką, apie tvarų įvairių medžiagų ir įvairių produktų taikymą žemės ūkiją. Ir aš manau, kad e, vis dėlto mes turėtume pateikti daugiau pakeitimų ir dar, dar pasitarti šio klausimu. Yes, um... Labai ačiū. Galbūt dėl kitokių priežasčių, bet vis dėlto aš neturiu aiškiaus mūsų grupės nuomonės, kurią galėčiau pateikti. Mes labai atidžiai išnagrinėjome pasiūlymą ir galiu tik tai pasveikinti Korin už atliktą darbą. Tačiau manau, kad kokie kryptimi mes begalvotume, na, tai tiesiog galvodami apie tai, kaip galima toliau žengti į priekį, taip mes matome daug o, tokių aklavičių ir galbūt tokių dalykų, kurių negalėtume priimti. Ir tai leidžia man padaryti išvadą, kad šitas pasiūlymas nieko iš tikrųjų nesprendžia. Tai tiesiog atveria daugiau priežasčių, dėl kurių reikėtų diskutuoti. Ir iš tikrųjų neduoda mums to, ko mes tikimės. Ir neduoda tai, ko komisija nori, ko komisija tikisi. O man atrodo, kad tai, ką siūlo komisija, yra iš tikrųjų visiškai protingas būdas, kaip toliau dirbti šitą GMO srityje. Nepaisant to darbo, kurį Korin įdėjo, pastangų, kuris įdėjo, bet ai, jeigu mes toliau darysime, tai, man atrodo, iš tikrųjų pasieksime aklavitę. Taip. Ir vis, visos šitas pataisas, man atrodo, tikrai dar labiau sukomplikuos padėtį. Galbūt vėlgi ne visiškai taip, kaip mes tikisi, bet aš tiesiog labai atvirai sąžiningai savo nuomonę išreiškiu, norėsiu išgirsti, ką kiti galvoja. Na, nesu viena iš tų, kurie sakytų, kad reikėtų viską čia atmesti, e, todėl kad nėra teisė to tokio tikrumo ir nesuteikiam galimybių aiškiai, aiškios ateities, bet kad nereikėtų vėl gal grįžti. Na, tikiuosi, kad, kai mes pasvarsime, kad būtume, būtų visiškai aišku, a, dėl ko. Nemanau, kad tai įvyks. Ačiū. Ačiū. Aš norėčiau pirmiausia pasveikinti ponę Lepaž. Būtent dėl to, kad jinai tikrai pasiekė puikių rezultatų savo pranešime. Kai aš pamačiau komisijos e, pasiūlymą iš pradžių, tai aš pagalvojau, mes turime jį būtinai atmesti. Tačiau dabar matau, kad vis dėlto yra ir kitokių požiūrių. Ir ponios Lepaž e, pranešime tikrai matau, kad yra vystoma tinkama strategija ir tikrai pripažįstu jos puikų darbą. Taigi, Taigi iš komisijos pasiūlymo aš supratau, kad e, e, valstybės narė turėtų gauti daugiau įgaliojimų. Iš esmės tai nėra blogas dalykas. Tai jau geriau, greičiau jau neblogas dalykas, nes valstybės narės turi dabar daugiau galimybių uždrausti tam tikrus dalykus. Tačiau, kai e, išsameu panagrinėjame komisijos pasiūlymą, tada matome, kad iš tiesų atsakomybė yra perkeliama tarsi valstybėms narėms nuo komisijos pečių. Tai reiškia tuo pačiu, kad ir atitinkami sunkumai yra perkeliami ant e, valstybių narių pečių. Tai būtent e, e, su pasaulio prekybos organizacija, dėrybos, įvairios priemonės. Tai būtent visą tai dabar turės atlikti valstybės narės, o jos neturi atitinkamų priemonių, kad ir siektų nei tokių dėrybų, nei nei kažką nuveiktų šioje srityje. Jeigu mes e, norime uždrausti kažką valstybių narių e, teritorijose, tai neturi būti e, suteikiami kažkokie tariami įgaliojimai, tai turi būti tikri įgaliojimai. Ir aš manau, kad pranešime tikrai kalbama apie tuos tikruosius įgaliojimus. Čia, kai kalbame apie teisėją tą draudimą GMO auginimu, Ir aš manau, kad tam reikia tikrai plataus, išsamaus e, teisinio pagrindo, kuris būtų susijęs ir su visuomenės sveikatos apsauga. Ir manau, kad sugalėtume sustiprinti netgi e, šį pranešimą ir mūsų nuomonę. Be to, dar svarbus dalykas yra vartotojų pasitikėjimas. Ir e, pranešime atsispindėjo ir šitas aspektas. Jeigu 60 procentų europiečių nepasitikė GMO produktais ir nenori jų auginti, tai aš manau, kad mes e, tai turėtume ir atspindėti mūsų pranešime ir mūsų nuomonėje. Tai būtent jų būkštavimus. Ir mes turime rimtai žiūrėti į tuos Europos piliečių e, būkštavimus. E, komisija teigia, kad e, ji turi daugiau galvoti apie e, tarptautinę priekybą, o, sakykime, o, o piliečių sveikatą palieka nacionaliniam lygmeniui. Aš manau, kad čia gali kilti tam tikrų socioekonominių problemų susijusių, pavyzdžiui, su gimio auginimu. Atkreipėte dėmesį, Indijoje kaip yra auginami šitie GMO produktai ir kaip e, e, nukenčia ūkininkai. Beh, innanzitutto lei si lamenta sempre che c'è poco tempo a disposizione, eventualmente quando... Na, iš tikrųjų neliko daug laiko. Ir būtent todėl. Iš tikrųjų, e, kalbame apie konkrečius dalykus ir mums reikia daugiau laiko. Mes šiandien svarstame komisijos pasiūlymą ir žinome, kad valstybės narės jam visiškai nepritarė. Ir jeigu mums pavyks prastumti tam tikrus pakeitimus, tai yra puiku. Ir tuomet mes galėsime patvirtinti komisijos pasiūlymą, nes mes žinome, kad pranešėjos atliktas darbas yra puikus. Pakeitimai. Penktasis. Ketvirtas ir ketvirtas pakeitimas. Aštuntas pakeitimas, jeigu šiems pakeitimas bus pritarta, tuomet mes galėtume pritarti šiam uh, tekstui. Dėkuoju. Aš norėčiau patikoti kolegoms, tai aš matau, kad čia yra pakankamai svarbi tema. Ir mes galbūt neišnagrinėsime jos šiandien, todėl aš norėčiau pasiūlyti dabar išgirsti komisijos nuomonę. Ir tada tie kalbėtojai, kurie buvo įtraukti į sąrašą, E, galbūt galėtų išreikšti savo nuomonę Strasbūrę. Nes aš norėčiau vis dėlto suteikti žodį tiems septyniems, aštuoniems e, kolegoms, kurie norėtų pasakyti. O dabar e, panas Miloš iš komisijos. Labai ačiū, noriu padėkoti už galimybę tiesiog dirbti savo funkcijose kaip naujas Sanko komitete. Na, dėl šito pasiūlymo norėčiau pakartoti, kad pasiūlymas buvo pateiktas komisijos, nes norime tiesiog pagalvoti dar kartą apie visą padėtį. Mes norime tiesiog pažiūrėti pragmatiškiau į visą situaciją. Ir Iš tikrųjų, mes apsvarstame Europos piliečių, valstybių narių nuomonės ir jau esame pateikę savo kai kuriuose prezentacijose. Labai ačiū, ponė Lapaž, už jūsų pranešimą. Man buvo labai malonu, kad nėra pasiūlymo atmesti komisijos pasiūlymą. Dabar norėčiau tiesiog bendrais bruožais, tol kol mes perėsime prie atskirų pataisų, sureaguoti kai kurias pateiktas mintis. Visų pirma, tas klausimas dėl na, tokio privatinių koegzistavimo priemonių. Na, aš suprantu, iš kur jos kilo. Panašiai pozicija, kurią mes jau girdėjome iš Žemės ūkio komiteto, tačiau žinoma, tai dar reikės toliau apsvarstyti pačioje komisijoje. Mm, kiti klausimai, kurie yra susijęs su aplink, pasikvėmės aplinkai, aš turiu keletą komentarų. Pasiūlymas buvo pateiktas tam, kad būtų paliesti klausimai, kurie nesispindi dar įstatyminiuose aktuose tas problemas, kurios dar nėra patikrintos. Ir pasakiau, kad negalime priimti tiesiog priimti tai, kas, kyl, kas kelia riziką pačiame tekste yra minimas įvairios galimybės, kaip galima naudoti bet kuo, kas, ką galima tiesiog pakalbėti, kaip įvertinti riziką, kuri gali kilti aplinkai, bet kam aplinkoje. Pone Lepaš sako, kad dėl to negali būti nei klausimų. Kita vertus, aš visiškai nesakau, kad mes nematome kitų galimų priežasčių, kurios gali būti susijusios su aplinka. bendrapimtimi. Mes nepateikėme pozityvių dalykų sąrašo, daugiausiai yra neigiami tokie dalykai paminėti, kaip teisingai jūs ir paminėjote, ponė Lepaž, bet mes pateikėme tam tikrą sąrašą, kuris rodo, kaip mes apie visą padėtį galvojam. Ir sakyčiau, kad galiausiai visada yra galimybė padiskutuoti. Uh, dalykus, kas gali tapti pasiūlymo dalimi. Bet nemanau, kad mes galime pateikti visiškai baigtą sąrašą visų galimų priežasčių ar pasiekmių. Todėl, kad, kaip jūs patys puikiai suprantate, kad viename ir kitame regione, vienoje kitoje valstybėje narėje gali situacija būti ir kitokia. Taigi mes visiškai nekeliame tokias galimybės, kad galima būtų negalvoti apie riziką. Dėl to, kad trūksta tam tikros informacijos, man labai sunku tai suprasti, todėl kad negalima tikro įvertinimo pateikti be informacijos. Taip, mes uh, iš tikrųjų uh, tikriname ir yra informacija. Jeigu yra tokia informacija, kuri nepateko į dosje, vis dėlto tai, ką mes turime, leidžia mums pateikiant naujus mokslinius duomenis arba įtraukiant tokius klausimus į darbo tvarkę. Netgi po visos procedūros dar visada galima tam tikrus saugiklius pritaikyti. Mes nematome jokios priežasties, kodėl tai neturėtų įvykti, kad negalima jau būtų visiškai nieko pakeisti pasiūlyme. Kita vertus, uh, trečioji argumentų grupė, tai yra dėl žemės vartojimo politikų, dėl žemės planavimo, žemės kokybės ir panašus dalykai, tai labai artimai susiję su tuo, ką mes pateikėme šitame mūsų e, tokiame sąraše. Galbūt galima pakeisti kai ką formuluoti. Visada čia sprendimą galima rasti. Yra keletas dalykų e, jūsų pasiūlyme, kurie jau žalinė dalyje yra minimi. Daug kas susijęs su GMO, tokie kaip klausimai kaip tas sambulis, rizikos įvertinimas. Norėčiau jums priminti, kad darbas, kurį buvo atliktas vertinant riziką, žinoma, čia mes jūs kviečiame dalyvauti dalyvauti tame, kas jau dabar vyksta ir nematau, kodėl reikėtų čia šitame pasiūlyme dar kartą tą patį dalyką minėti. Ja, danke, Herr Miko. Ačiū, Miko. Ir norėčiau pasveikinti Jūs e, šiame komitete. Tai Jūsų debutas, pasakant šią svarbę temą. Ir Mm, iš esmės e, pane Kolin e, turėjo čia posėdį šį rytą šią klausimą ir tikriausiai bus tinkama suteikti šį, šį žodį. Ačiū, panė pirmininkė. Taigi, aš norėčiau dabar reaguodama į ponios Liepą, aš pasakėm pasakyti šį beitą apie, dvi, apie du punktus. Jeigu mes dabar pakeisime šį beitą um, direktyvoje, jeigu mums reikėtų tam tikro pripažinimo, sakykime, jeigu į šitą pripažinimą kitos valstybės narės nepripažintų to pripažinimo savo teritorijoje, tada tokiu atveju būtų tikslingiausia valstybės narėms suteikti savo nuožiūrą galimybę taikyti tam tikras priemonės. Nes kitų atveju jos galės nepripažinti tam, tikro, e, tam tikrų produktų, kurie buvo pripažinti kitose valstybėse narėse. Ir čia reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad e, reikia remtis e, visuomenės saugos ir kitais aspektais. Čia, vadinasi, kalbant apie sveikatos apsaugą, čia reiktų būtent suteikti valstybės narėms savo nuožiūrą galimybę imti nemisliningom priemonėm. Dabar dėl šito sambuvio. Čia e, panelė Paš pasakė, kad šita tarša arba sambuvis yra e, pakankamai problematiškas dalykas ir gali kelti problemų ūkininkams. Aš kitos nuomonės esu. Mes e, jau kalbėjome apie tam tikras rybinės vertės šios taršos, kalbėdami apie maistą. Jeigu mes kalbame apie ES, kurioje tankiai, kur yra tankiai gyvenama ir E, piliečiai e, turi įvairių prieštaringų nuomonių dėl šitų GMO produktų. Vadinasi, e, reikia tam tikrų privalomų taisyklių. Ir tada yra nelabai gerai, kad komisija neįtraukia tokių nuomonių į savo pasiūlymą. Valstybės narės tokiu atveju turėtų taikyti tas, tas privalomas taisyklės ir visos jos būtent turėtų taikyti. Ir taip būtų taikomas tam tikras spaudimas. Čia, žinoma, čia aš trumpai tik tai pasakiau, bet e, mielai kalbėčiau ir ilgiau. Taigi, ačiū Jums, e, tos dvi minutės buvo pakankamai prasmingos ir Jūs galėsite pakeiti dar, pateikti dar ir e, pakeitimų. Ačiū, panė pirmininkė. Aš pritariu ponios Lepaš pasiūlymui, nes vis dėlto čia yra ir pakankamai didelis susidomėjimas e, šitais GMO produktais ir trūksta tam tikros mokslinės informacijos. Mums reikia atkreipti dėmesį į tai, kad e, mūsų galutiniuose vertinimuose vis dėlto nėra atkreipti dėmesio į tam tikras mokslininkų nuomonės, tai ne, ne visa informacija yra pateikiama. Todėl aš manau, kad e, mes suteiktume valstybėms narėms daugiau galimybių apriboti gimėjo auginimą Antras argumentas yra tas, tai yra piliečių susirūpinimas dėl šios direktyvos. Ir mes žinome, kad 60 procentų piliečių e, prieštarauja prieš GMO ir mes į tai turime atkreipti dėmesį. Todėl aš manau, kad būtų prasminga, <laughs> čia kaip ponelė Paš sakė, kad e, mes taikytume tam tikrus mokslinius duomenis ir atkreiptume dėmesį į aplinkosaugos aspektus Todėl suteiktume valstybėms narėms daugiau galimybių taikyti e, apribojimus ir draudimus. Žinoma, šis e, pranešimas e, gali būti dar tobulintinas, tačiau tai yra politinis mūsų atsakymas į klausimą, kaip mes reaguojame į šią susidariusią situaciją. Nes aš nemanau, kad kas nors galėtų priversti valstybę narę auginti gimiau savo teritorijoje. Todėl aš manau, kad mes turime atkreipti dėmesį, kad e, gali ir padidėti šitas e, va, piliečių pritarimas GMO produktams. Ir mes turime parodyti e, tam tikrą jėgą ir suteikti valstybėms narėms pagal subsidiarumo principą atitinkamas galimybės. Todėl aš pritarsiu ponės Liepaš pasiūlymui. Ačiū. Panas Vitorija Brodė, jisai sto narys yra ir jis tikriausiai turėtų kažką pasakyti mums. Molto brevemente, prezidente. Kalbėsiu trumpai, pane pirmininkė. Aš norėjau tik tai pasakyti mm, komitetui, kad e, kalbant apie užduotį, kuri, buvo mums, e, kuri man buvo suteikta kaip sto atstovas, e, aš atkreipiu dėmesį į tą problemą, kad e, biologinės įvairios apribojimas e, apskritai e, gali turėti tokių padarinių, kad žmoniai gali pritrūkti ateityje maisto. Vadinasi, įvairūs augalai gali būti užpulti įvairių kenkėjų arba lygų. ir atitinkamos augalų e, veislės gali nukentėti nuo tokių lygų ar augalų. O kalbant apie tuos gimė augalus ir apie jų produktyvumą, jie taip pat gali prisidėti prie biologinės įvairios mažėjimo ir tie augalai gali tapti jautresni ir kenkėjams, ir lygoms. Todėl tai, tai yra svarbus aspektas, į kurį mums būtina atkreipti dėmesį ir e, mes turėtume įtraukti šį aspektą į mūsų programą. Ačiū, Karas Liuteris. Man atrodo, kad dabartinė mūsų padėtis visiškai nepatenkinama. Kokie šiandien pasiūlymai? Na, iš komisijos jau mes žinome apie GMO, o paskui staiga a, dabar per labai nedidelis apimties tikrinimus, jie dabar staiga m, nori pateikti, kad iš tikrųjų jie kenkia žmogus, žmonių sveikatai. Ir po to a, tiesiog jau siunčia šitą neigiamą tokį įvertinimą. Komisijos vaidmuo, jie niekada neprisiminė šito vaidmens, yra įvertinti, nesvarbu, kada nedaug šitų testų buvo atlikta, bet tiesiog jeigu įrodėte, kad kažkas yra kenksminga, vis dėlto turėtų suprasti, kad tai netitinka pagrindinių aplinkos ir bioįvairovės politikos tikslų. Bet komisija niekada šito nevertina. Aš niekada nemačiau, kad komisija priimtų kokią nors sprendimą, ką tiesiog rodo FSS įvertinimą. Komisija turi atkreipti tai dėmesį ir reikia pasižiūrėti, ar iš tikrųjų tai atitinka ES politiką kitose srityse. Na, yra keletas tokių atvejų. Na, man įdomu, a, taip, ką komisija darys. Tai ar sakys taip, EFSA, tiesiog sakys taip visiems ir prisimkit savo atsakomybę. Antras klausimas a, komisijai. Kodėl valstybės narės, norėdamas tiesiog e, straipsnį šitą svetainę priimti, reikia maždaug du mėnesius prieš priimant pateikti e, savo nuomonę komisijai. Kodėl? Čia lobizmas, o kodėl dabar šito konkrečio atveju priimamas toks sprendimas? Kodėl nėra jokio kažkokio tai demokratinio straipsnio na, pavyzdžiui, kaip valstybės narės taip pat galbūt atsisako branduolinės energijos. Kodėl čia negali, pavyzdžiui, būti tam tikros demokratijos sprendžiant, kad tam tikroje teritorijoje nori, nenori GMO naudotis? Bet tai tokie klausimai, kuriuos aš norėčiau iškelti. Taigi, ačiū. Dabar nustosime diskutuoti dėl panios Lepaš pranešimo ir pirmąją vakarę toliau diskutuosime šis klausimai Strasbūrė. Ir tie kolegos, kurie buvo įtraukti į sąrašą, jie galės pasisakyti. Ir ponė Lepaš dar galės atsakyti jūsų klausimus Strasbūrė. Taigi pakeitimus galite keisti, e, galėsite teikti e, iki e, kovo 8 dienos, iki popietės. ir pirmadienį 19.15 e, e, e, mes turėsime posėdį dėl atitinkamų kriterijų ir dėl NMO. Galėsime diskutuoti. Taigi, kolegos, dabar perėdame prie kitą darbo atvarkės punktą. Mūsų klausimai. Tema Išmetamo šiltnamio efektą e, sukeliančių dujų kiekio mažinimas ES daugiau kaip 20 procentų viršijant nustatytą tikslą. Welche?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 technical walkthrough? No. Uh, I can recall my. <laughs> Nada, corazón, gracias. Gracias. I was just wondering, when you have time to be short Ya está, ya está. Ay, aquel era su vaso. Ahora ponemos uno limpio, no te, no te preocupes. After the meeting, ¿no? Huh?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 So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu der An Taigi, mėly kolegos, sveiki susirinkę į mūsų komiteto posėdį. Kalbėsime šiandien apie išmetamą šiltnamą efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą ES iki 2020 metų, būtent sumažinant daugiau negu 20 procentų. Tai yra labai svarbi tema mūsų darbo atvarkėje. Yra susijusi su ES politika ir strategija būtent e, e, kovojant su klimato kaita. Ir yra daug suinteresuotojų šalių, kurios domėsi šią temą. Ir aš norėčiau pasveikinti ponę komisijos narę Hilegard. Ji šiame komitete tikrai nėra retas svečias. E, ponas Eichhaudas iš aplinkosaugos komiteto pranešėjas ir ponė Siselį iš pramonės komiteto ir Taip pat norėčiau pasveikinti tarybos atstovą, pirmininkaučio šalies atstovą. Ir be to norėčiau pasveikinti ekspertus, kuriuos mes pakvietėme, kad jie informuotų mus šią temą. Taigi, kokia nauda, kokios sąnaudos ir kaip mes galime pasiekti siekiamo tikslų, kokiamis priemonėmis. Taigi mes per 2,5 valandos mes turėsime puikią galimybę pasikeisti nuomonėmis šią temą. Mes žinome, ką mes e, turime nuveikti 2050 metų. Čia e, Europos e, vadovų taryba. nusprendė apie 80-95 procentai sumažėti išmetamų dujų kiekį. Tačiau čia kyla klausimas, ar to užteks ar mes 2050 metais tikrai pasieksime šių puikių rezultatų, kurie numatyti mūsų strategijose. Kopenhagoje buvo pasiūlyta, kad mes 30 procentų sumažintume išmetamų dujų kiekį ir kad kitame, e, kitose pasaulio šalyse e, būtų įmamasi panašių priemonių siekiant tokių rezultatų. Tačiau e, čia kyla klausimas, ar iš tikrųjų ta Kopenhagos strategija yra teisinga, ar mums reikia tokių pokyčių, čia įvairių nuomonių. Taigi dabar norėčiau sutikti žodį mm, ponui Eikautui, mūsų pranešėjui. Mes turime iš esmės mm, tokią darbo atvarkę, kuri yra labai griežta Čia aš netgi gal pasinaudosiu plaktuku. Ir e, jums sutikiu žodį penkioms minutėms. E, padarykite įžangą šią temai. Aš galiu jūs visus nuraminti, kad aš kalbėsiu trumpiau nei penkias minutės. Šiandien po pietų mes norėtume išklausyti mūsų pakviestus ekspertus, kurie atstovauja varioms mokslo sritims, kurie galės mes papasakoti apie tai, kaip galime mažinti CO2 išmetimus, kaip tai paveiks skirius sektorius, kaip tai paveiks mūsų sveikatą ir aplinką ir be abejo taip pat jie galės aptarti ir tarptautinį kontekstą. Taigi šis renginys yra skirtas ekspertams, o mes, Europos parlamento nariai, Šiandien uh, atėjome čia tam, kad pasimokytume ir tam, kad užduotume mums rūpimus klausimus mūsų ekspertams. Tai yra svarbiausia kaip jūs ir minėjote pirminkė, mes nustatėme ilgalaikius tikslus ir vienas iš svarbiausių yra dviejų laipsnių tikslas. Visa Europa dėl jo susitarė ir taip pat tarptautinė bendruomenė jam pritarė Kankūne. Taigi, kadangi visi pritarėme šiam tikslui, atitinkamai turėsime mažinti CO2 išmetimus. Mokslininkai sako, kad turtingos šalės turėtų sumažinti e, iki 2020 metų išmetimus 25-40 e, procentų, o iki 2050 metų 80-95 e, procentai sumažinti išmetimus. Tik jeigu mes vykdysime tokią strategiją, tuomet galėsime įvykdyti mūsų užsibriežtą dviejų laipsnių tikslą. Ir būtų labai įdomu sužinoti, ką. Uh, mums pasakys mūsų ekspertai, ypač iš ECOFIS. Būtent dėl juos ir pakvietėme pas mus. Antras klausimas yra, kaip tai paveiks mūsų ūkį. Aš esu uh, iš žalių frakcijų, frakcijos ir mes dažnai kalbame apie aplinkosaugos klausimus. Tačiau mes dabar jau matome, kad net ir ekonominė prasme apsimoka mažinti CO2 išmetimus. Pavyzdžiui, pažvelkite į naftos importą. Ypač dabartinėme kontekste, kai e, Šiaurės Afrikoje vyksta neramumai. Ir jeigu mes iki 2030 metų sugebėsime sumažinti išmetimus 25 arba 30 procentų, reiškia, kad mes sumažinsime ir, ir naftos eksportą ir sugebėsime sutaupyti maždaug 40 milijardų eurų, nes žinome, kad nafta labai brangiai kainuoja ir jos kaina nulatos kyla. Na ir trečiasis dalykas yra teigiamas poveikis sveikatai ir jūs apie tai puikiai žinote. Jūs žinote, kad mažinami klimato kaitos uh, padarinius, mes sugebėsime taip pat sumažinti ir e, sveikatos e, sistemos išlaidas nuo 6 iki 35 milijardų eurų. Taigi, galima kalbėti labai ilgai, ką CO2 mažinimas e, reiškia atskirioms šalims, atskiriems sektoriams. Galima šiame kontekste kalbėti ir apie sanglaudos fondus, fondą ir apie tai, kaip galime padėti atskiroms šalims ir kaip galima būtų geriau pasinaudoti ETL e prekybos sistemą tam, kad geriausiai ją išnaudotume. Taigi apie tai šiandien mes kalbėsime ir todėl čia ir susirinko nemažai Europos parlamento narių. Mes norėtume išgirsti ekspertų nuomonę. Ir po šio renginio šią savaitę mes paskelbsime savo pranešimą, po to jam galima bus pateikti pakeitimus ir aš tikiuosi, kad Europos parlamentas plenarinėme posėdėje šį pranešimą svarstys birželio mėnesį ir kad mūsų diskusija bus atsižvelgta taryboje ir kitose ES institucijose. Dėkuoju. Uh, Dėkuoju. Dėkuoju už tai, kad padėjote mums sutaupyti vieną minutę. Ir toliau aš suteiksiu žodį mūsų komisijos nariai Konė Hedegars, kadangi ta, Mūsų viešne iš Slovenijos dar neatvyko. Ir tikiuosi, kad komisijos narė galės pasidalinti savo mintimis. Yes, that... Labai aišku, labai ačiū, labai ačiū už tokią savalaikę uh, svarstymą. Man atrodo, išvada labai aiškiai. Uh, man nereikia tiesiog ir kartuoti, bet yra sakoma pranešime, kad, kad iš tikrųjų sąnaudos, kurie reikia pasiektume savo tikslus, iš tikrųjų labai sumažėjo, palyginus su tuo, ką mūsų valstybių vadovai buvo numatę. Kadangi mes jau už tą komunikatą praeitų metų gegužės mėnesį publikavome. Po to įvyko daug kas dar. O, pirmiausia, tai reikia paminėti Kankūną ir teigiamas išvadas. 80 šalių jau numatė tam tikrus savo vidaus tikslus. Toliau reikia, žinoma, kalbėti apie Kopenhagą. Čia jau jungtinių tautų dėrybų dalykas. Mes Europos Sąjungoje taip pat 2020 metų jau strategiją esame pradėję. Ir kaip pirmas produktas, produktas kitą savaitę komisija pateiks tam tikrą žemėlapį 2050 50 metams. Čia tiesiog yra kalbama apie ilgalaikius tikslus ir, kaip jau buvo sakyta, nuo 80 iki 95 procentų sumažinti teršalų išmetimą. Bet jeigu norime tai padaryti ekonomiškai efektyviai, reikia iš tikrųjų 80 procentų pasiekti viduje Žinoma, mes esame įsipareigoję tai taptautiniu mastu, bet 80 procentų to rezultato reikia pasiekti vidui. Žinoma, ekonomiškai visiškai yra nepratinga, jeigu mums reikia tokio perinamo laikotarpio ilgalaikio ir jeigu mes visą laiką tiesiog mūsų, mūsų pagrindiniam konkurentam, mes visą laiką darysime injekcijas vis daugiau ir daugiau milijonų eurų vietoj to, kad mes kiekvienais metais iš tikrųjų kažkokių naujų produktų pasiektumėm. Žinoma, labai svarbu pasakyti, kad tai, ką mes iš tikrųjų siūlome, kad bus pagrįsta tam tikrais modeliais. Tai nėra naujų tikslų tiesiog nustatymas. Uh, bet laikantis tų modelių, tai ne tik tai 80 procentų sumažinsime 2050 metais, bet tai rodo ir tai, ko pasieksime 2030 metais. Tai labai aiškiai rodo, kad na, tokios galimos įtakos įvertinimas jau atliktas, kad tai ir transporto, ir energetikos e, sektoriuose. Tai mes matome, kad 2020 metais 20 procentų sumažinimas nėra ekonomiškai efektyvus. Tai situacija per mažai. Ir e, tai, ką mes jau atlikome, rodo, kad reikėtų 25 e, procentų sumažinimo. Kaip mes galime to pasiekti? Mes kalbam apie įvairius instrumentus. Dabar e, jau mes kalbame apie 20 procentų CO2 sumažinimą jau esame pasiruošę na, atsinaujinančios energijos tikslus pasiekti, bet nu, kaip su bent jau ketvirtą vasario buvo pasakyta, kad mes turime pasiekti 20 procentų e, energetikos efektyvumo tikslus. Jeigu mes to pasieksime e, ir jeigu vis dėlto laikysimės tų planų, kurios yra numačiusios e, valstybės narės, tada iš tikrųjų mūsų tas pagrindinis dėmesys e, šitiems klausimams leisų mums pasiekti 5 procentų papildomą sumažinimą, lyginus su tuo, ką mes jau esame numatę savo nacionalinėse planuose. Kitą savaitę visiškai nesitiktinai komisijoje bus kalbama apie e, žodžiu, sumažinimo CO2 sumažinimo e, strategiją. Mes matome, kad tai visa susiję į vieną pagrindinį klausimą. Po poro savaičių kalbėsime apie e, transporto, žodžiu, klausimus paliesime ir čia susijusius CO2 e, dalykus. Na, vėlgi reikia tiesiog pasižiūrėti, kaip žemės ūkis funkcionuos iki 2030-ųjų, kaip energetika, kaip transportas, pramonė. Visi šitie sektoriai tai labai svarbus. Tai tiesiog yra liktai kvietimas visiems šitiems sektoriam tiesiog pradėti kalbėti apie 2050 metų tikslus. Na, tiesiog šitoje standartizacijoje yra minima daug instrumentų. Tai direktyva ir kiti e, minimi. Žinoma, reikia taip pat kalbėti apie kainodarus e, įvairias schemas Jau ne vieną kartą buvo mūsų e, analitikai pasakyti, kad e, reikia naudotis e, tiesiog pinigais labai protinga. Ypatingai naudojantis, o galima tiesiog pasiekti tam tikrą nepelną. Komisija yra pateikusi apžvalgas metinės. Taigi, Tai tiesiog, žinoma, reikia mažiau deginti, daugiau Taigi mokesčiai tam, e, ką sudeginam, mažesni tam, ką pagaminam. Taigi reikia tiesiog į šalį jau atidėti tam tikrus leidimus tarp 2030 ir 50 metų. Taigi, vėl čia reikia kalbėti, vėl paliesti tą klausimą apie nemokamus šitos leidimus. Reikia taip pat pagalbėti, kiek galima iš tikrųjų gauti daugiau įplaukų iš aukcijonų, iš pardavimų. Uh, Na, trumpai e, noriu paliesti šitą e, argumentą, kad jeigu mes nekalbėsime apie leidimų skaičių, tiesiog, e, žodžiu, mes padėsime į šalį, tai, tai tada jau pramonė iš tikrųjų žemnos, tad tai yra priešingai tam, ko mes laukiame, kad šitas terminas laikotarpis būtų patrauklesnis. Na, aš jau kalbėjau apie mūsų finansinę perspektyvą. Dabar yra tiesiog unikalus, unikali galimybė tiesiog dėl remtis sandudas fondų. Kaip padaryti tai, kad iš tikrųjų energetikos efektyvumas pasidarytų, klausimas pasidarytų patrauklesnis valstybėm narėm. Taip pat yra susiję iš žemės ūkio. Na, energetikos saugumo dalykai, mes jau apie tai kalbėjome. Praeitais metais mes importavome daugiau 70 milijonų eurų daugiau naftos negu anksčiau. O penktadienį naftos kaina buvo 114 dolerių už barelį. Taigi, savai aišku, kad tiesiog reikia stengtis, kuo galima e, iš tikrųjų mažiau e, sunaudoti. E, na, tas tai padarys tiesiog kitus instrumentus pigesnius. Kokia pigiausia energetika, tai yra tai, ko mes nenaudojame. Tai man atrodo, kad reikia labiau dėmesio kreipti, ypač ateinačiais mėnesiais į energetikos tiesiog saugumą ne tik Afrikoje, bet ir kitose šalyse. Ačiū, Karina Hedegard atsakinga už klimatos politikos klausimus komisijos narė. Dabar aš norėčiau suteikti žodį poniai George Goban, kuri pakeičia Vengrijos atstovą Peterį Olajoš. Jisai dabar yra Azerbaidžiane ir galbūt tikriausiai perdavė jums, ką norėjo pasisakyti. Ačiū Jums, ačiū už kvietimą iš pirmininkaujančios šalies, aš norėčiau pasakyti, kad mm, Europos 2020 diskusijos yra tikrai rimtos ir e, e, čia yra vienas iš mūsų prioritetinių tikslų, kaip ir kova su klimato kaita. Tačiau yra ir taip, kad e, kai kurios valstybės narės nesutinka su ta idėja, kad jos turėtų siekti dabar naujų tikslų. Taigi būtent atsižvelgiant į dabartinę ekonominę krizę ir į tą spaudimą, kurį ši krize daro valstybės narėms, tai yra suprantama. Taigi, pirmininkaujantys šalis e, vis dėlto nori išlaikyti tą tikslą, kad mes norime kovoti su klimato kaita ir mes norime suteikti pakankamai erdvės ir galimybės valstybėms narėms, kad būtų vykdoma e, tinkama diskusija ir pasinaudoti informaciją, kuri teikiama ir iš komisijos ir taip pat e, gaunama ir iš kitų tarptautinių institucijų, kaip ir jungtinių tautų e, ir bei kitų institucijų. Valstybės narės e, e, gali matyti, kad šis diskusijos kal... vystomas ne tik tai apie išvietamąsias dujas, ne tik kovos klimato kaita, bet ir apie tai, kad čia bandoma sumažinti išmetamų dujų kiekį ir perėti prie kitos ekonomikos, kuri būtų daug taupesnė ir švaresnė. Taigi mes e, vystysime ir e, pagilumas diskusiją šio klausimas ir mes pakvietėme ir poną Jochimą Štainerį, kuris dar oficialiai nepatvirtino sudalyvavimo. Tačiau mes pateiksime mm, pranešimą ir e, Junktinių tautų institucijos atsakingos už klimato kaitą informacijos. Bet to mes atsižvelgsime ir tiek į ponios Konechėdą informaciją, tiek į tarptautinę, e, iš tarptautinių institucijų teikiamą informaciją tarptautinėme kontekste. Taigi e, mes e, neformaliame ministrų susitikime Budapešte taip pat aptarsime šį klausimą. Ir kaip komisija, komisijos narė pasakė, mums reikia ir tam tikrų um, paradigmos pokyčių. Ir mes manome, kad pirmininkaujant Vengrijai e, ir įvyks tie paradigmos pokyčiai. Ir mes, mes galėsime padaryti tam tikras išvadas jau e, birželėje, būtent kalbant apie mūsų tolimesnę darbo atvarkę ir kalbant apie tolimesnės e, ryštingus ES tikslus. Ačiū už dėmesį. Ačiū aplinkosaugos e, ministrų susitikimas Budapešte e, birželio e, susitikime ap, taip pat aptars šį klausimą ir mes linkime, kuo greičiau klotės sprendžia šį klausimą. O ponė Romana Žurdan jau atvyko, tačiau jie paprašė manęs tęsti toliau šį mūsų posėdį. Todėl mes galbūt ją peršoksime ir persime prie mūsų, prie mūsų ekspertų. Ponas Volganas Liuchtas dabar kalbės, jisai e, yra Potsdamo klimato kaitos poveikio mokslinio tyrimo instituto atstovas. Jisai kalbės apie e, klimato kaitos padarinius, e, kai pavyzdžiui padidėtų temperatūra dviem laipsniais Celsijaus. Jums sutikimas žodis. Uh, you... Dėkuoju Jums iš kvietimą. Mes žinome, kad dėl CO2 išmetimų didėja pasaulinė temperatūra. Ir panašu, kad jeigu mes nekeisime savo įpročių, tuomet klimato kaitos reiškinys ir toliau tęsiasi. Ir jei tikslai nebus privalomi, tuomet uh, temperatūra pakils 3,2 procento, 2, 2 laipsnio. Ir mes žinome, kad Jei e, temperatūra pakils 3 laipsniais, e, tuomet gali kinti rimta grėsmė, labai sunku ją įvertinti, kad kadangi toksinų tų, e, įsisavinimo ribos taip pat skiriasi pasaulyje. Šis procesas yra labai sudėting, sudėtingas ir dėl to vertinti klimato kaitą labai sudėtinga. O tai reiškia, kad tais atvejais, kai e, yra pateikiamos prognozės, neigiamos prognozės, jos ne visuomet būna gerai pagrystos. Mes žinome, kad šiuo metu mes išgyvename e, atšilimo etapą. Ir žinome, kad e, žmonijos istorijoje ta, e, ir e, būta atšilimo ir atšalimo bangų. Tačiau žinome, kad niekuomet temperatūra negalėjo kilti daugiau nei dviem laipsniais. Ir jeigu ji pakils daugiau nei dviem laipsniais, tai tuomet gali rastis netikėtų transformacijų ir dėl to gali netgi sutrikti labai rimtos e, e, žemės ekosistemų funkcijos. Ir trečiasis e, argumentas yra tas, kad jei temperatūra pakils daugiau nei dviem laipsniais, tuomet mes susidursime su labai rimtais socialiniais ir ekonominiais padariniais, netgi gali ištikti tikra katastrofa. Ir mes žinome, kad plėtra kyla daž, paprastai virš žemės, o ne virš vandens. Ir tam tikrose vietose, ypač šiaurėje, temperatūra gali pakilti daugiau nei 3 e, procentais. E, tačiau nepamirškime, kad Žemėje veikia tam tikri uh, ciklai ir dažnai lietus gali uh, uh, sumažinti temperatūrą. Ir jei uh, skirtumas tarp temperatūros virš vandens ir virš žemės bus pernelik didelis, dėl to gali sutrikti uh, vandens apsikeitimo uh, ciklas. Ir tai tikrai pakenktų daugybei gyvųjų organizmų. Ir be to žinome, kad žemės ekosistemos gali egzistuoti. Uh, įvairiuose formuose, įvairiais pavydalais e, ir gali keistis, tačiau gali būti pasiekta tam tikra kritinė riba. Mes iš tikrųjų žinome labai mažai apie tai, e, kokia tai gali būti kritinė e, riba. Mes tiesiog dabar spėjame, kad galima būtų išsiaiškinti šią kritinę ribą stebint e, musonų sistemą Azijoje ir Afrikoje bei e, klimato reiškinius kitose regionuose. Ir be abejo, jeigu temperatūra kils daugiau nei dviem laipsniais, e, ištirps ledynai šiaurės išigalėje. Anksčiau buvo manoma, kad Grenlandijos e, e, ledynai negalės ištirpti, tačiau mes dabar jau žinome, kad e, jie ištirps, jei temperatūra kils 1,3 laipsnio arba 2,3 laipsnio. Ir dėl to kai kuriuose vietose vandens lygis gali pakilti net 7 metrais ir jei temperatūra e, pakils e, trims laipsniais, tuomet e, reali, iškils reali išnykimo grėsmė daugybei gyvųjų organizmų. Jeigu žmogus ir toliau naikins tropinius miškus, tai taip pat gali padidinti temperatūrą pasaulyje. Be to, žinome, kad uh, e, Sibirė ir Kanadoje mažėja miškų plotai ir daugiausiai daugiaus taip yra dėl žmogaus veiksmo, veiksmų. Ir tai taip pat uh, sumažina žemės galimybės absorbuoti e, CO2. Ir jei temperatūros uh, Temperatūra kils staigiai kai kuriuose pasaulio vietose, kaip minėjau, gali su, uh, kilti ciklinių problemų. Mes žinome, kad kol kas žinome labai mažai ir tai reiškia, kad negalime visiškai būti tikri dėl neigiamų scenarių, tačiau jų negalima ir negalima jos nesižvelgti žinome, kad tam, kad mes prisitaikytume prie klimato kaitos, reikia struktūrinių pokyčių. Kai kas teigia, kad net ir dviejų laipsnių e, tikslas yra nepakankamas, kad reikia nustatyti pusantro e, laipsnių tikslą. Ir to reikalauja tam tikros salos, ypač e, šiaurėje arba Indijos vandenyne. Be be e, atmosferos taršos, e, nesant atmosferos taršai, temperatūra dar labiau padidės. Taigi visi mūsų sprendimai turės vienokį ir kitokį poveikį. Mes iš tikrųjų, kaip minėjom, nežinome iš tikrųjų, kaip šiltnamio e, efektą sukrančių dujų išmetimas veikia temperatūros kilimą pasaulyje. Tai jį gali būti dviem laipsniais, o gali pakilti ir dar daugiau. Jei temperatūra kils daugiau nei dviem laipsniais, kaip minėjau, mes susidursime su precedento neturinčiomis aplinkybėmis ir dėl to gali ir e, iš esmės pasikeisti Žemės ekosistemos. Vargu ar galima būtų teikti, kad, kad tokie pokyčiai nepaveiks žmonijos. Ja, dank. Äh, Ačiū e, profesoriui Liuktui už šitą pranešimą. Taigi, ką tai reiškia, kai dviem e, procentais mes norime apriboti mūsų, šilamos, e, mūsų klimato atšilimą. Mes šitą klausimą užduosime ir Niklas Huvinė, Tai būtent e, bendrovės EcoFees atstovui, kalbant apie išmetamų teršalų mažinimo perspektyvas ir makroekonominį poveikį, siekiant 30 procentų sumažinti išmetamų teršalų kiekį. Ačiū, ponios ir ponai. E, norėčiau padėkoti Jums e, už galimybę pateikti savo nuomonę šio klausimu. Tai aš dabar iškelsiu tris klausimus. Tai kitas dalykas, tai yra Koks yra ES e, indėlis sumažinant, e, apribojant tiksliau 2 procentais šitą mūsų klimato atšilimą? Ir kągi tai reiškia? Ar, ar sakykime, šitos e, išmetami teršalai turės pasiekti savo didžiausią lygį iki 2020 metų ir tada bus per pusę sumažinti. Taigi, ir, ar, tai, ar tai atitinka įvairių tautų, įvairių valstybių E, poreikis. Ir pavyzdžiui, ar tos valstybės, kurios gamina daugiau produkcijos ir turi istoriškai didesnius e, teršalus, ar kaip jas bus reaguojama ir kaip būtent bus pasidalymas e, šitas, šitos kvotos arba teršalai Europos Sąjungoje. Su kolega Mišeliu mes atlikome daug tyrimų ir peržvelgėme šį klausimą įvairiais aspektais. Mes nustatėme, kad visame spektre iš esmės. E, pramonės valstybės e, nuo 25 iki 40 procentų turės sumažinti išmetamų teršalų kiekį 2020 metų. Tai yra šis skaičius. E, buvo taikomas ir tarptautinėse dėrybose. Tai būtent pramonės valstybėms 25-40 procentų mažinami teršalai turėtų būti. Ir čia visų pirma vidutinių laikotarpių. Dabar, e, taikant tą patį, tą patį metodą tik ES, mes e, pasiekėme skaičius nuo 30 iki 35 procentų. IPCC e, pranešime teigiama, kad ilgalaikiu laikotarpiu, kaip buvo sutarta, būtent iki 250 e, metų 80-95 e, procentais sumažinti išmetamų teršalų kiekį. Taigi įsivaizduokite pasaulį 2050 metais, kai pasaulio e, iš, išmetamo dujų kiekis būtų sudarytų pusę dabartinio kiekio. Tai vadinasi, iš esmės tai būtų griežtas tikslas kietamas, ar, čia, ar vidaus rinkoje, pavyzdžiui, pakaktų tokio kiekio. Uh, Taigi, mm, remiantis analizėmis, mm, e, remiantis sažiningų pasidalymų šitų teršalų mažinimą, tai 30 procentų turėtų sumažinti išmetamų teršalų kiekį ES valstybė narės. Čia, kai mes kalbame apie išmetamas dujas, tai yra šiltnamio efektą sukeliančias dujas, mes turėtume vis dėlto labiau e, remtis atsinaujinančiais energijos šaltiniais e, ir efektyviau panaudoti turimą energiją, kad būtent valstybės pasiektų iškeltos tikslus. Jeigu mes manome, kad energetikos efektyvumo tikslas ir išmeta, išmetalų mažinimo tikslas yra pasiektas, tada tada, kaip ponė Hedegard sakė, mes e, turėsime 25 procentų sumažinti išmetamų teršalų kiekį. Kitas dalykas Jeigu bus išmetama vis dėlto daugiau dujų, tai e, tikslas turėtų būti keliamas griežtesnis. Taigi, jeigu mes e, taikytume e, energijos efektyvumo priemonės ir mažiname teršalų kiekį, tai mes turėtume taikyti jau ETS sistemą. Kitas dalykas, tai 30 procentų sumažinimas šilumos efektą sukeliančių dujų. Tai turėtų būti suderintas su energijos efektyvumo ir su šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslu. Kitas dalykas, taigi, mažinant daugiau negu 20 procentų mm, šias šiltnamio efektą sukeliančias dujas, mažinant nuo, jų tai nuo 20 iki 30 procentų arba daugiau, čia aš remiuosi įvairiais tyrimais, čia įvairi informacija teikiama čia atsižvelgiant į skirtingus mokslininkus. Čia e, e, iš esmės e, visus tyrimus atsižvelgiama į visą ekonomiką. Kai kurios sektoriuose būtų didesnės išlaidos, didesnės sąnaudos siekiant šio tikslo. Tačiau komisija komisija apskaičiavo, kad 81 milijardo reikės dolerių, tai tokios sąnaudos susidarys siekiančio tikslo. Čia kitas dalykas, kalbant apie tai, kad e, e, energijos efektyvumo didinimas e, gali padėti pasiekti geresnių rezultatų ateityje, tai mes man, manome, kad apie 30 procentų turėtų būti išmetamo teršalų kiekis mažinamas. Čia susidarytų iš esmės mažesnės sąnaudos, siekiant 30 procentų sumažinti išmetamų teršalų kiekį. Ir čia klimato kaitos tyrimo, tyrimuose nustatoma kad bus tam tikra ekonominė nauda, siekiant 30, 30 procentų tikslą. Taigi, eh, eh, prieštaringos yra, prieštaringa yra informacija, kalbant apie uh, klimato kaitą. Dabar kitas dalykas yra, tai ilgalaikio laikotarpio, trumpalaikio laikotarpio taikomas priemonės. Taigi, uh, dabar kitas dalykas, 80-95 procentų sumažinimas Tai e, mes turėtume siekti tokiu atveju nuoseklaus mažinimo iki 2020 metų, ir čia e, turėtume e, mažinti sąnaudas ir turimus išteklius panaudoti efektyviau. 2020 metais mes turėtume 30 procentų sumažinti išmetamą teršalų kiekį, kad pasiektume 2050 metais iškeltą tikslą. Kitas dalykas tai yra energetikos, energijos saugumas, taigi mažiau iškesamo kūro importuoti reikėtų e, užtikrinti tam tikrus saugius e, energetikos perdavimo kanalus. Taigi, e, padidinti būtent energijos saugumą, energetinį saugumą. Galbūt kai kurios pramonės šakose kils pavojus kai kuriams darbo vietoms, galbūt, sakykime, čia komisijoje kalba apie 2 mm, milijonus darbo vietų, Poznamas tyrimė kalba apie 6 milijonus darbo vietų. Dabar e, mes e, turime dar išvengti e, iš esmės tam tikros žalos, čia siekiant klimato kaitos tikslų. Taigi, paskutinis dalykas, mano išvada yra tokia, kad iš, mes vis dėlto turėtume taikyti griežtesnius tikslus, siekdami iškeltų tikslų. Ir labai svarbu, kad, kad politika turėtų nustatyti aiškias gairias kad būtent, kad, e, kad lūkesčiai būtų atitikti e, įmonių vadovų ir kad būtų siekiama nustatytų tikslų. Ačiū, ponai Fionė, už šios pastebėjimus. Dabar norėčiau steikti žodį ponai G. Turneriui. Jis yra anglės dioksido rinkų tyrimo e, klausimų nagrinėjimo direktorius, jis yra iš Bloomberg News Energy Finance. Jisai kalbės apie e, šildomą efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimų prekybos sistemos veiksmingumą, siekiant 20 procentų, 30 procentų sumažinti išmetamų teršalų kiekį. Taigi prašom jums žodis. to speak. I hope you can hear me now. Taigi aš kienu kalbėti apie apie efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimų priekybos sistemos veiksmingumą siekiant 20 procentų ir 30 procentų sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį. A, taigi pasistengsiu pateikti ir detalesnių dalykų. Na, pirmas klausimas, ar iš tikrųjų pakankamai ekonomiškai efektyvų yra, jeigu mes kalbame apie padėtimą 40 procentų, tai be jokios abejonės. Uh, jeigu 2008-2009 metais nu, nukrito porą procentų. Būtent čia iš tikrųjų dioksido kainos iš tikrųjų labai pakilo, netgi 30 eurų per už toną. Nu, galvojam, kad 30 procentų tas sumažinimas galbūt būtent dėl šitos kainos padidėjimo 2008 ir 2009 metais aštuntaisiais ir devintaisiais metais 11 procentų sumažėjo šitų leidimų e, išdavimas. Galbūt dėl ekonomikos nuosmukių. Na, bet vėlgi, jeigu pasižiūrėsime į šią statistiką, mes padarėme tokį tyrimą, tyrėme e, elektros gamybos visokias įmonės, jie tiesiog keičia savo investavimo jau sprendimus, jie jie jau orientuojasi dažniausiai į būsimas anglės dvideginio kainas. Na, vėlgi, kada kalbama apie iš tikrųjų ekonominį efektyvumą, taip, čia labai nu, daug, daugelio ekonominių faktų, veiksnių priklauso. Pirmiausia, kaip jau buvo kalbama apie nutekėjimą, čia irgi yra svarbus dalykas, bet e, dar yra pora tokių politikos klausimų, kurie yra labai svarbus. Tai yra tiesiog pati rinka ir šitą CO2 technologijas, ar iš tikrųjų Na, vėlgi anglės rinka. Pavyzdžiui, dalis galėtų, anglės pardavimo galėtų šiek tiek kompensuoti na, sistemą aukšta anglės kaina labai, ypač jeigu, pavyzdžiui, tiesiog galėtų daryti poveikį tom marginaliom technologijom. Pagrindinis klausimas čia. Labai norėčiau nesutelkite dėmesio tik tai 2020 metus. Man atrodo, kalbant apie anglies rinką, svarbiausia yra 2030 metai. Kokį tikslą be nusistatytumėm 2020 metams, iš tikrųjų jis nedaug įtakos turės, o tai, kas įvyks tarp 2020 ir 2030 metų, va, čia yra svarbiausia, čia, kur mes pajusime didelę įtaką. Rinka labai sudėtingas organizmas E, na, čia yra prieimas prie tarptautinių kreditų, ar e, tai yra sąveika tarp įvairių politikos instrumentų, įvairių nustatytų tikslų. A, e, taigi tokie mano pagrindiniai, tokie pagrindiniai dalykai, kuriuos norėjau pasakyti. Ką mes esame atlikę, tam tikrą ekonominį modelį esame sukūrę su trimis skirtingais scenarijais. Pirmasis Tai yra tiesiog na, bandata 20 procentų šitą tikslą pritaikyti prie mūsų modelio. N 2020-aisiais galėtume pasiekti 334 e, procentų, bet svarbiausia, kad per šitą laikotarpį tarp 2020 ir 2030. Čia mes e, kalbame nuo 21 procento, bet toliau, man atrodo, 2020 galime kalbėti ir apie e, šitą 40 procentų sumažinimą. O trečiasis scenarius yra tiesiog tą 24 procentų tiesiog tokiu pačiu lydinį būdu tiesiog kyla ta kreivė šiek tiek iki mūsų galutinio to tikslo. Čia vėlgi reikia kalbėti apie tiesiog importą, apie tam tikrą kompensavimą. Na, vėlgi labai svarbu prisiminti šitą anglės kainą labai svarbu, kaip elgsis rinka. Negalima nustatyti anglės kainos tam tikriam metam, todėl kad rinkoje visada kalbama apie maždaug 5 ar 10 metų į priekį. Na, vėl, jeigu pats, mūsų tikslas yra 21 procentas, Taip, žodžiu, ir kreivė kyla iki, pavyzdžiui, galima kalbėti apie 40 eurų už toną. Na, bet galima pasiekti ir 58 eurus. O trečiasis scenarius nuo 90 e, iki 100 eurų už toną. Taip, žinoma, tai yra labai ambicingas toksai tikslas, bet na, šitą kreivę kiltų maždaug to pačiu greičiu. Kalbant apie išmetalų sumažinimą, taip, čia mes galime pasiekti mūsų numatytų tikslų, bet iš tikrųjų, na, tas tikslas ES šiek tiek galbūt mažesnis. Na, įdomu, kas įvyks energetikos rytyje taip energiją gaminančios e, įmonių klausimas. Svarbiausia čia dujos. A, taip, a, čia jau ir kalbam apie 21 procentą ir toliau. Ir čia jau nebeužtenka, a, kad galėtume siekti 34 procentų sumažinimą ir dar daugiau. A, ir šitame modelėje mes jau matome, kad tiesiog padidėjimas tai naudojimo. Čia gali būti susiję jau su tiekimo saugumu ir taip toliau. Vėlgi nereikia pamiršti anglės dvideginio surinkimo ir saugojimo dalykų. Bet kai pasižiūrite į dujas kaip kaip tik tai na, tam tikrą, gal galia ribota tokia galimybė, kad galima būtų pasiekti mūsų tikslą. Tai šitas vaizdas šiek tiek kitoks. Labai ačiū už įdomų pranešimą. Dabar a, ponas Michael Grab. Jis kalbės apie anglės dioksido nutekėjimą. Push the button. Kalbėtės kalba nesijungęs mikrofono. Pirmiausia, aš norėčiau pakalbėti apie tai, kaip e, gamyba gali būti perkelta kitur iš Europos, e, atsižvelgiant į ATL kainą. Jeigu mes pažvelgsime į makroekonominį kontekstą, tuomet e, siūlomi tikslai mažai paveiks jį. Uh, ir manom, kad tik vienas procentas gal galėtų norėtų e, perkelti savo gamybą. Dėl ekonominės veiklos rezultatų vėlgi e, nemanome, kad tai būtų stiprus veiksnis. Apie kokius sektorius kalbame? Pirmiausia, Labai, labiausiai e, šis klausimas liečia tam tikrus sektorius ir, ir, ir jis e, įtakos jų projektavimo e, darbus bei veiklos politiką. Ir būtent dėl to kai kurie sektoriai priešinasi tam, kad būtų nustatyti tikslai visai be, be reikalo. Antras dalykas yra tai, kad turime e, trečiame etape e, visiškai peržiūrėti savo poziciją dėl vieno sektoriaus. Mes jau anksčiau minėjome šešis sektorius, kurie e, gali realiai norėti perkelti savo gamybą dėl ATL kainos, ypač jei būtų siekime sumažinti išmetimus 30 procentų. Ir tai yra ta pirminės energijos e, vartotojai. Mes atlikome e, kitus e, tyrimus, aliuminio pramonė. Yra tas ta sektorius, kuris gali susidurti su rimčiausiais sunkumais. Ir šiam sektoriu kol kas nėra pasiūlyta jokių alternatyvų. Aš nenorėčiau dabar gilintis į šį klausimą, kadangi jis yra labai sudėtingas. Tai reiškia, kad aš šiandien galėsiu kalbėti tik tai apie cemento ir plieno sektorius. Kai kam gali atrodyti, kad e, e, nuobodu apie tai kalbėti. Tačiau aš norėčiau Jums pasakyti, kad vien šie sektoriai išskiria vieną trečdalį visų, e, visų CO2 išmetimų. Ir bendrai paėmus cemento ir plieno sektorius išmeta penkis kart daugiau CO2 nei uh, aviacijos sektorius. Aš pirmiausia kalbėsiu apie cemento pramonę, kadangi apie tai yra paprasčiausia kalbėti. Ir labai svarbu apie tai kalbėti. Kodėl? Dėl to, kad kaip ir elektros gamybos sektorius, cemento sektorius yra labai svarbus, kad, kadangi tarptautinė priekyba cementu yra nelabai didelio masto, kadangi labai sunku yra gabenti cementą. Tačiau cementą, gaminant cementą yra išskiriama labai daug CO2. Turime pripažinti šią problemą. Ir todėl šiam ce, e, cemento gamintojams siūloma yra skirti nemokamai e, apivartinius taršos, taršos leidimus, kad ir kur jie veiktų, tam, kad būtų išvengta anglės dioksido nutekėjimų. Deja, gaminant cementą panaudojama mažiausiai kapitalo. Ir žvelgdami į TL kainas mes pagalvojame, kad, kad cemento gami, gamikla gali veikti pelningai, jeigu yra šalia kokio nors uosto. Taigi ta, šios gamyklos gali pelningai veikti vi, visur. Ir uh, nepamirškime, kad gruodžio mėnesį buvo patvirtinta dar viena nuostata. Buvo nuspręsta, uh, neskirti atleidimų nemokamai, jeigu gamikla dirba ne visų pajėgumų, jeigu jo, jį panaudoja tik tai 50 procentų savo pajėgumų. Ir problema yra ta, kad jeigu mes įvertinsime visus naujus pasiūlymus, tai pamatysime, kad e, e, visos šios naujos priemonės, visi šie nauji pasiūlymai visiškai neskatina įmonių keisti savo dabartinių technologijų. Ir dar vienas dalykas. Cemento gamyklos, kurios yra, nėra šalia vandens, nesusiduria su jokio konkurencija. Ir, ir todėl, kad aš manau, kad joms skiriamų priemonių bendra suma gali sudaryti ne 20 milijardų eurų. Nors apie tai be abejo galima būtų kalbėti. Pagal dabartinį pasiūlymą e, galima būtų derinti priemonės skirtas anglės nutekėjimui, Galima galvoti apie kitas labai sudėtingas e, sistemas, e, kurios numatytų skaitinamasias priemonės ir e, griežtesnę priežiūrą, tačiau mes to nenorime. Aš nenoriu pasirodyti per nelik naivus, tačiau aš manau, kad panaudojant visas nesudėtingas technologijas, pavyzdžiui, akcizo mokesčius ir nacionalinį konkurenciją, konkurencijos skatinimą, gali pasiteisinti. Tai gali būti veiksmingos priemonės, norint daryti įtaką cemento gamintojams. Ir visos šios priemonės nepažeistų PPO taisyklių, lygiai taip pat kaip jų nepažeidžia ir akcizai. Aš turiu labai mažai laiko ir todėl, ko gero, negalėsiu dabar kalbėti apie plieno e, sektorių, kuris yra kol kas sudėtingesnės ir, ir akivaizdu, kad e, kadangi niekas nežino, kokios bus anglės e, e, taršos leidimų kainos, mes negalime nieko konkretaus ir pasakyti. Tačiau akivaizdu, kad jeigu mes norime, kad mūsų aplinkosaugos politika būtų ambicingesnė ir jeigu mes e, norime, kad ši politika ekonominė ir politinė prasme pasiteisintų, turime suvokti, jog vien subsidijomis ir nemokamais leidimais neįspręsime dabartinių aplinkosaugos problemų. Mums reikia ieškoti realių politinių sprendimų. Tačiau man atrodo, kad dabar Europoje mes neturime pakankamai politinės valios. Galima minimaliai kažką, kažką pasiekti, keičiant dabartinę padėtį, pavyzdžiui, cemento sektorija. Ir aš manau, kad mes turėtume ne, nebijoti anglės dioksido nutekėjimo reiškinio kaip to, kad turėtume suvokti, kad susidūrė su juo, busime priversti ieškoti naujų uh, e, CO2 išmetimo kontrolės prieš, e, uh, priemonių. Um, Ačiū Jums, e, gerbimi kolegos, už puikius pristatymus. Dabar suteiksiu žodį ponai. Poniai Džordanai Romanai. Čišelį. Uh, Labas, gerbimi kolegos, aš norėčiau pirmiausia atsiprašyti už savo pavėlavimą, nes mes lygiai greičiai kartu balsavome ir įtrė komitete, nes, kaip žinote, iš esmės balsavimai tai yra tas variklis, kuris ir e, lemia e, parlamentaro darbo atvarkė. Aš norėčiau tik tai pateikti jums e, kelis sakinius, kuris galėčiau apibūdinti dabartinę situaciją, ką mes aptarėme dabar įtrė komitete, nes, kaip jūs žinote, E, klimato kaita ir tai, tai yra pripažinta problema visuomenėje ir taip pat e, kaip e, aplinkosaugos temas aptariant. Ir tai yra iš tikrųjų nemažas iššūkis. Į jį taip pat atsižvelgiama ir pramonės politikoje, mokslinio tyrimų politikoje ir transporto politikoje ir taip toliau. Todėl mes turime du atsakingus komitetus, kurie užsijima mm, šią temą, tai yra NV ir ITRE, ir tai užtikrinta kad mes apriepsime šios e, problemos įvairius e, aspektus, tai būtent nagrinėdami ją horizontalių lygmenių. Taigi mes e, taip pat turėsime du klausimus, tai yra pirmasis yra dabartinis čia NV komitete ir antrasis vyks ECO 17 dieną nuo 9 iki 12.30 įtrė komitete. Mano e, pranešimo projektas, e, tiksliau, e, mano nuomonės projektas taip jau parengtas yra. Ir jis yra pagristas tuo, kad mes jau turime tam tikrais, tam tikrais tikslais, kurie skirti kovai su, su klimato kaita. Tai yra 20, Europa 2020 ir kiti tikslai. Mums reikia stabilumo ir patikimumo. Taigi mes žinome, kad mes turime sumažinti savo išmetamą teršalų kiekį nuo 25 procentų iki daugiau. Ir kai aš e, klausiausi šių diskusijų, e, aš e, pagalvojau, kad mes iš tiesų neturėtume gaišti brangaus laiko ir diskutuoti šio klausimo. Ar tai 25 procentai turėtų būti tų teršalų kiekis mažinamas tokiu dydžiu, ar, ar daugiau 35 procentais. Mums reikia atitinkamų nustatytų priemonių, galbūt naudotis e, tomis priemonėmis, kurias jau turime, bet jeigu jos tinkamai neveikia, tada e, imtis naujų priemonių. Tačiau bet kokiu atveju mes galime e, peržengti šitą 20 procentų ribą. Tačiau bet kokiu atveju negaiškime diskusijoms tušiai laiko. Tiesiog suraskime atitinkamas priemonės, kurios būtų naudingos šiam tikslui siekti. Įtre komitete mes turėjome atsakyti kelis klausimus, tarp jų buvo ir tokie, ką tai reiškia, kad kad e, e, teršalų priekybos kaina yra dabar mažesnė negu buvo. negu prieš nuosmukį. Taigi, ar būtent, ar, kokius standartus mes taikome, tai ar tai yra kitos priežastys, kurios lemia šią kainą. Ir uh, kokie yra mm, geriausi mechanizmai, kai mes galėtume e, efektyviausiai panaudoti turimas lėšas, siekdami e, šio e, energijos efektyvumo tikslo. Kokių pokyčių mums reiktų? Kaip mes galėtume paskatinti veiksmus, kad energetika būtų, tiksliau, energija būtų naudojama efektyviau. Taigi, Kiek lėšų reikėtų, pavyzdžiui, moksliniams tyrimams finansuoti? Kodėl mes ne, esame taip toli nuo šio tikslo? Kaip, e, kokiam priemonėm mes galėtume pasiekti e, šio tikslo ir pasinaudoti šiam, e, šio tikslo, kad sukurtume tokią ekonomiką, kuri, kuri naudotųsi mažai anglijas turinčio, turinčią energiją. Aš manau, kad mes vis dėlto turime imtis atitinkamų priemonių, kad galėtume pasiekti sėkmės, spręsdami šias problemas. Mes turime e, siekti šių tikslų ne tik tai ES, bet ir tarptautiniu lygiu. Ačiū, Romana. Aš e, žinau, kad jūs e, įtre komitete pareiškite svarbią nuomenę šio klausimu. Ir Ir, ir manau, kad jūs, e, jūs spręsdami šį klausimą, būsite lyderiai įtre komitete ir galėsime galų galę taikyti mokslinės inovacijas, e, spręsdami savo problemas. Dabar e, penkis klausimus turime, galbūt po vieną minutę steiksime apkalbėtojams. Arba galbūt nukelsime e, e, e, šitą klausimų raundą vėliau. Salvatore Tatarelo, jums žodis. Il Man užteks vienos minutės. Taigi, jei mes e, šiuose posėdžiuose e, nuolat sakysime, e, kad pasaulis pagražėtų, jeigu būtų išmetama mažiau taršalų, tada manau, kad visi sutiktų. Taigi, pasaulis iš tikrųjų būtų rojus, jeigu būtų nieko neišmetama, jokių taršalų. Tai būtų Tai būtų puiku ir tai e, toks pasaulis galbūt vaizduojamas romanuose, tačiau politikoje iš tikrųjų yra ne taip. Aš norėčiau užduoti e, Jums klausimą. Taigi, e, tikslai gal ir gerai, tačiau reikia nustatyti ir kokius metodus mes taikysime, kokias priemonės ir kokius mokslinius tyrimus. Aš norėčiau tik tai paminėti vieną skaičių. Tos valstybės, kurios labiausiai teršia, yra tos, kurios daugiausiai išduoda ir moksliniams tyrimams. Taigi, gal mus, gal mus galėtume padį, atvirkštinę pro, proporciją padidinti šitą skaičių. Taigi, čia į, įdomus teiginys, kuo daugiau mokslinio tyrimų, tuo daugiau e, yra teršalų išmetama. Pane Vitorijai, jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. E, planas A yra toks. E, mums reikėtų tokios sistemos, e, kuri kontroliuotų visas emisijas, visus teršalus visame pasaulyje. Toks yra mūsų tikslas. Ir tam mums reikėtų, ir čia aš dabar atkreipčiau dėmesį į pono Turnerio žodžius, Tam reiktų sukurti tokią sistemą, kuri būtų paprasta, bet veiksminga. Aš manau, kad komisijos e, pasiūlyta sistema, kuri yra skirsta sektoriais, e, yra nelabai patikima. Ir čia būtų at... E, neatsižvelgiama į rinką kaip atitinkama priemonė reguliuoti tiems taršalams. Todėl mums reiktų paprastesnės sistemos. Tai yra tokios sistemos, kur jau prie šaltinio praktiškai būtų įvertinami visos, įvertinamas visos kūro, kūro rūšys. Ačiū, pasitarasi. Uh, uh, like... Dėkuoju, aš norėčiau paklausti profesorius Grab. Uh, Jūs e, paminėjote, kad e, jūs turite tam tikrų pasiūlymų plieno sektoriui, tačiau dėl laikos tokos jūs negalėjote jų detalizuoti. Gal jūs atsakydami į mano klausimą galėtumėt mums e, bendrais bruožais paaiškinti, kokie tai yra pasiūlymai? Dankeschön, Richard Seber. Danke, Herr Vorsitzender. Äh, ich will jetzt nicht die Apokalypse. Richardas Sieveris. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš, aš čia e, iš esmės nenorėčiau tų apokaliptinių vizijų komentuoti, kurios čia buvo nurodytos. Mes iš esmės turėtume pasirūpinti, kad e, e tos ETS e priemonės būtų dar griežtesnės. Ir e, kai kurios frakcijos teigia, kad, pavyzdžiui, kalbant apie prekių rinką, rinka apskritai, jos mechanizmai neveikia. Todėl reikia kitų priemonių. Aš manau, kad yra pagrindinė problema šio, šio atveju. Aš turiu mm, vieną klausimą. Aš e, klausiausi, kaip Jūs kalbėjote apie dvisluoksnį šitą tikslą. Aš nežinau, ar aš tikrųjų mes pasiektume lengviau e, savo tikslą e, sumažinti išmetamų teršalų kiekį, jeigu mes sumažintume ar padidintume šitą procentų skaičių. Čia atsižvelgime pažengę Kiniją, kas ten vyksta. Čia Aš norėčiau, kad dėl to galbūt kitokių priemonių būtų imtasi, o ne didinamas, sakykime, tas procentų skaičius nuo 20 iki 30. Ačiū, panas Karšliuterį. Um, Porą klausimų. Pirmiausia, teknafeiks. Ar tiesiog kokie nors kitokios priemonės, a, na, sakysime, turi būti dividendai, a, kada tiesiog a, kalbate apie dividendus, kaip mokate. A, gyventojams. Tuo atveju tiesiog yra padalinama visiems žmonėms socialiai, tai galbūt tai teisingesnis dalykas, e, ypač tai liestų vargingesnius žmonės. O kitas klausimas, Lusenhana. Taip, jeigu norite sumažinti išmetalus, taip labai, bet vis dėlto, jeigu tuo pačiu norite spręsti nedarbo problemą, Tai vėlgi, kaip Jūs matote tos energijos, pavyzdžiui, intensyvumo didinimo galimybės? Taip, e, yra pavyzdžiui, ar galima pasakyti, kad šitas dideli e, išmetalų sumažinimai e, atitiktų nedarbingumo mažinimo politiką? Nedarbo politiką. Na, norėčiau paaiškinti porą dalykų. Pirmiausia, Vanagai Čelena Paminėjote 20 procentų tikslą. Ir, ir kalbėjote apie dujas. Ir pasakėte, kad, žodžiu, jeigu siektumėme 30 procentų, tai dujos netaip jau labai svarbu. Ir po to, liktai jūs sakėte, kad jeigu 30, kalbame apie 30 procentų, tai tada jau reikėtų tiesiog labiau kalbėti apie anglį. Tiesiog norėčiau, kad truputėlį paaiškintumėte tai. Na, dėl cemento. Man vyriausybė tai svarbu. Jūs sakėte, kad uh, dabar uh, tiesiog kalbama, kad duoti tos nemokamus leidimus cementui. Na, kokia jūsų išvada ir ką jūs siūlote kaip alternatyvą, uh, pavyzdžiui, cemento sektoriui? Was I could. Labai trumpi klausimai profesoriui ponui Luchtui. 2014 metais e, e, bus pateikta ataskaita dėl, e, dėl prekybos sistemos. Ir kokia tai bus ataskaita jūsų manimu? Ir daktarui Hane norėčiau pateikti prašymą. Gal galėtumėt jums, jūs kiek mums papasakoti apie e, sažiningesnį pasidalymą naštą. Ir daktarui Tana, jūs kalbėjote apie konkrečias ATL kainas. Gal jūs išnagrinėjote, kokia būtų optimaliausia ATL kaina tam, kad poveikis CO2 mažinimui, jos poveikis CO2 mažinimui būtų didesnis. Kok kokios kainos turėtume siekti. Ir paskutinis klausimas e, profesoriui Grab. Akivaizdu, kad dabartinė ATL priekybos sistema e, tai yra susijusi su daugybė problemų, tačiau komisija norėtų, nekeičiant iš esmės šios sistemos, šiek tiek ją pakoreguoti. Pavyzdžiui, siūloma yra uh, suspenduoti ETL išdavimą. Ar jūs pritarėte tam požiūriui? Aš pasiriu du, tris klausimus. E, panas Terneris pasakė, kad 2020-ieji e, yra e, svarbus, bet 2030-ieji. Prieš tai daktaras Hjonė pasakė, CO2 pikas turėtų būti prieš 2020 metus pasiektas, nes kitaip mes negalėsime apriboti klimato atšilimo iki 2 procentų. Taigi, <laughs> norėčiau paklausti, ar šis dešimtmetis yra svarbus, ar kitas dešimtmetis? nes čia šis klausimas yra svarbus suinteresuotosiams šalims tai, Europos Sąjungoje, nes kitu atveju mes sugaišime per daug laiko ir turėsime labai stengtis kitą dešimtmetį, o gal net nepavyks pasiekti tokių tikslų, jeigu pavėluosime. Aš norėčiau taip pat išgirti šį beitą apie plieno sektorių. Čia galbūt, ponia Grubai, galėtumėte išsameu paaiškinti kągi norėtų pasakyti apie plieno sektorių. Ir taip pat, ką paklausė Linda, jeigu mes sumažinsime 23 e, procentais e, naftos ir anglijas panaudojimą. Taigi būtent, e, kaip mes galėtume ir panaudoti, kompensuodami šią netikti atsinaujinčius energijos šaltinius nes mes dabar e, tarsi ir naudojame per mažai šitos energijos. Aš manau, kad čia vis dėlto e, yra e, dar tam tikra erdvė, nu, neužpildyta niša šito atsinaujančių energijos šaltinių. Taigi, kas dabar norite atsakyti klausimus? Aš tiesiog norėjau, kad mūsų svečias papasakotų daugiau apie plieno sektorių. Pirmingas taip Trys klausimai susijęs su plieno sektoriumi. Norėčiau pasakyti, kad dabar pradėsime nuo to, kad kiek, kiekvienas iš jūsų dabar kalbės dvi arba tris minutės. E, prašome. E, ponui Luchtui žodis. Dėkoju, jūs kalbėjote apie penktąjį. De penktojo vertinimo ataskaita, šis, ši ataskaita yra dabar rengiama ir pato bus parengti dar papildomi dokumentai, pavyzdžiui, apie e, naują, e, naujas energetikos technologijas. Ir e, šios ataskaitos turėtų būti paskelbtos jau šią vasarą. Tačiau šioje ataskaitoje kalbė, bus kalbama apie tris dalykus. Pirmiausia, apie tai, kad bus siekime vertinti pažangą Ir iš esmės tikriausiai teiginiai šioje ataskaitoje nelabai skirsis nuo ankstesnių teiginių. Antras svarbus yra dalykas tai, kad bus daugiau kalbama apie darnumą ir todėl klimato kaita bus traktuojama kaip vienas iš žmonijos sukeliamų e, probleminių reiškinių. Ir trečias dalykas. Aš manau, kad bus taip pat reikalaujama, kad derinant prisitaikymo priemonės būtų siekime sumažinti CO2 išmetimo mažinimo kaštus. Egzistuoja įvairiausių scenarių apie tai, kaip tai galima būtų daryti. Antras klausimas. Jūs klausėte, kada turėtų įvykti CO2 išmetimų pikas. Tam, kad mes Mes galime iki 2050 metų išmesti vieną trilijoną e, tonų CO2, jei norime, kad e, temperatūra nepadidėtų daugiau nei dviem laipsniais. Tačiau jau per e, pirmuosius to laikotarpio metus mes sugebėjome išmesti vieną trečdalį to vieno trilijono. Taigi reikėtų realiai suprasti, kad jeigu mes daugiau atsikasime pirago dabar, tuomet jo turėsime mažiau ateityje. Toliau, augi, augimas skatinančiai scenarijai. Aš manau, kad klimato kaita yra tik tai uh, uh, lietkalnio viršūnė. Mes turime galvoti apie platesnį uh, kontekstą. Uh, mes naudojame žemės išteklius ir, pažiūrėjau, dabar ištraukėme iš žemės biomasę ir paimame iš aplinkos biomasę ir, ir dėl to taip pat keisis mūsų aplinka ir dėl to taip pat gali kilti ekologinė tarša. Taigi klausimas iš esmės yra, kiek mūsų visuomenė sunaudoja šių išteklių. Štai kas yra svarbiausia. Ir todėl mes turime gal daugiau dėmesio skirti tam, kaip, kaip mes naudojame šios išteklius, kiek jų mums reikia. CO2 yra tik tai uh, vien, vienas iš šios bendresnės diskusijos elementų. Nes klimato kaita, kaip minėjau, yra tik tai e, lietkalnių viršūnė. I'll, I'll on, on Daktaras Hochne. Aš norėčiau pakalbėti apie tai, ar mes galėtume dabar atsipalaiduoti ir pa, daugiau pasistengti ateityje. Na, Aš manau, kad e, iš neseniai paskelbtos ataskaitos akivaizdu, kad egzistuoja skirtumai tarp valstybių narių. Ir Kankūne ir Kopenhagoje taip pat buvo kalbama apie tai, kad jeigu mes dabar elgsimės nepakankamai ambicingai, tuomet pasivyti prarastą laiką ateityje bus labai labai sunku. Tuomet tai kainuos kur kas brangiau, iš esmės tiesiog reikės uždaryti e, pramoninius objektus prieš pasibaigiant jų eksploatacijos laikui. Tai bus padaryti labai sunku. Toliau, kaip galima būtų nedidinant CO2 išmetimo mažinimo tikslo iki 30 procentų pasiekti, kad temperatūra nepakiltų daugiau net dviem laipsniais. Pastarosiuose darybose visos tarptinės bendruomenės narės sutarė nustatyti ambicingesnius tikslus. Jei ES tai pasielgtų, nebejoju, kad kitos šalis pasiektų jos pavyzdžių. Beje, Kinija juda į priekį. Aš nekantrai laukiu penkiamečio Kinijos veiksmų plano, nes man bus labai įdomu pažiūrėti, kokius tikslus užsibrėž Kinija kitiems penkeriems metams. Toliau, kiek galime sumažinti CO2 pasiremiant ATL e prekybos sistemą, o kiek be šios e, e, pasinaudojant kitomis priemonėmis. Aš iš tikrųjų, iš tikrųjų ne, nežinau, labai sunku yra apie tai kalbėti. Jeigu mes įgyvendinsime uh, įgyvendinsime atsinaujančios energetikos tikslus, tuomet ETL prekybos sistema padės mums sumažinti išmetimus, e, jos indėlis išmetimų sumažinimą bus maždaug apie 30 procentų 2020 metais. Ir dar kartą noriu pakartoti, kad mums reikia vizijos, kuri būtų suformuota aukščiausiame politinėme e, lygmenį. Kitaip verslui labai sunku yra ką nors keisti. Panas uh, Turneris, ar mes galėsime pasivyti prarastą laiką iki 2030 metų? Aš norėčiau, kad nebūtų laikomasi tokio požiūrio. Gal ir įmanomas būtų toks scenarius, jeigu mes dabar jau nu, užsibrieštume labai aiškius tikslus, labai suformuotume labai aiškę uh, e, politiką, nes tuomet rinka sureaguotų, tuomet suri, uh, atitinkamai pasikeistų kainos ir jūs pamatytumėt, kad uh, pasiteisintų skatinamosios priemonio, priemonės susijusios su naujų technologijų taikymu. Jeigu uh, naudoti nešvarę, nešvarius išteklius bu, bus brangu ir pramonė žinos, kad ateityje e, anglės kaina tik tai kils, tuomet e, jie patys ieškos sprendimų. Ir mes be abejo manome, kad iki 2030 metų padidės ir ETL kainos, kadangi akivaizdu, kad daugiau reikės išle, išleisti lėšų padarinių mažinimui ir uh, prisitaikymui. Dar vienas klausimas. Anglijas surinkimo ir saugojimo technologija kainuotų mums apie 6 milijonus. Tačiau jeigu mes sakysime vien šią technologiją, tuomet mes nesugebėsime pasiekti ES užsibriesto tikslo. Tam, kad Europa galėtų jį pasiekti, reikės atsisakyti ne, ne vien anglies, bet ir dujų. Ir yra tam tikras ETL kainos lygis, kuris būtų optimaliausias. Na, nepamirškime, kad e, mes jau bandėme viską supaprastinti. Tačiau mes negalime taikyti vieno grupelio politikos visiems sektoriams, būtina yra ją pritaikyti prie atskirų sektorių ypatumų. Ir e, tai yra e, taikytina ATL skirstimui. Šiuo metu kaina yra labai stabili į Telkana yra gan stabiliai, jis viruoja nuo 14 iki 16 eurų už toną. Taigi rinka viską daug ką gali sureguliuoti. Ir dar vienas klausimas buvo susijęs apie dujas. Ir jeigu mes sakysime scenarių, pagal kurį mes stengtume, bandytume sumažinti uh, CO2 išmetimus 34 procentais iki 2030 metų, tuomet 2050 metais bendras sumažimas jau sudarytų 62 procentus. Ir, o, tačiau tam, kad buvo minėta, reikės atsisakyti dujų. Uh, Na, norėčiau pirmiausia uh, dar kartą akcentuoti savo požiūrį Nemačiau tiesiog kažkokios įtikinamos politikos, kurioje nebūtų ir ekonomikos, energijos efektyvumo ir CO2 politikos dalių. Bet žinoma, tos trys priemonės ir jų svarba įvairiuose sektoriuose yra skirtingi. Dėl anglės kainos, mano nuomonė, ko gero. Uh, iš tikrųjų pakankamas dėmesys kreipiamas dėl plieno, apie kurį manęs dar prašė pakalbėti. Sakyčiau, kad ir kaina, ir e, investicijos į inovacijas labai svarbios. Daug jau yra padaryta tam, kad galima būtų e, energetikos efektyvumą kelti. Na, o man atrodo, vieni iš pagrindinių iššūkių, bet kokia anglės kainų sistema, nesvarbu, kas tai bebūtų, ar tai tiesiog mokesčiai, dividendai, apie ką mes bekalbėtumėm, kalbėtumėm niekada negali, negausime visose sektoriuose tuos pačius anglės kainus, visose regionuose tuo pačiu metu. Čia yra tiesiog politinė fantazija. Ir todėl mes galime tik tai daryti arba a, tada tiesiog vėl a, tiesiog atimti tą anglės kainą iš tų veiksmų, kuriuos darome, bet tiesiog galima bandyti daryti taip, kad pavyzdžiui viduje, sakytume, vietiniai gamintojai nebūtų diskriminuojami palyginus su anglės kaina užsienyje, kitur. Na, o dėl plieno sektoriaus, manau, kad ta pati logika galėtų būti taikoma, kad galiausiai mes turėtume matyti sistemą, kur vartotojai plyno nesvarbu, ar tai būtų kaip ir, kaip ir anglės sektorėje. Tai va, žodžiu, čia jau reikėtų kalbėti apie vėl vidaus taisyklis derinimą su kitų šalių politika. Nežinoma, galima kalbėti dėtis. Galima tiesiog kalbėti apie perinamąjį laikotarpį trečiojo etapo metu. Na ir kodėl šitas laikotarpis gali būti reikalingas? Todėl, kad plienas reikalauja daug kapitalo, tai yra tiesiog investicijų perkeliamas ir tai ir tikrumą galima užtikrinti ne tiek, žodžiu, kiek, pavyzdžiui, tas atesas, bet svarbu, kad kažkada Europa pajudės prie tokios sistemos, kur nebus tiesiog skirtumo tarp vietinės gamybos ir gamybos kitose pasaulio vietose. Na, cemento sektorių ir bandžiau paaiškinti, neturiu pakankamai laiko, kad galėčiau tiesiog pateikti visas priežastis. Uh, Na, todėl, kad a, e, cemento gamyklos a, e, tiesiog gali čia e, veikti taip, kad čia ta anglės, sakysime, kaina labai skirsis. Galima kalbėti apie tai, kad, pavyzdžiui, pirm, pirmas tas etapas lyg na, žlugo, galite paklausti, kur niekas neperspėjo apie tai. Na, noriu pasakyti, kad jeigu cementos rytyje laikysimės tos pačios politikos, tai tada mes matysime, kad iš tikrųjų maty, bus daug nutekėjimo, kad kilus kaina kitose pramonės šakose ir iš tikrųjų na, kils labai daug tokių sunkių diskusijų, kurios iš tikrųjų mūsų sistemai, šito prikybės taršos leidimams sistemai neduos nieko gero. Ačiū už tą pirmąjį mūsų raundą, už eksperto nuomonės, labai atičiai jas išklausėme. O dabar pereisime prie antrosios dalies trečiosios tai yra dalies, bet žiūrint iš ekspertų pozicijos, tai antroji dalis. Ir iš karto norėčiau e, suteikti žodį pana Aksel Egert, Europos geležės ir plieno pramonės konfederacijos už visus reikalus atsakingam direktoriui ir jis kalbės apie problemas susijusius daug energijos suvartojančių pramonės sektorių konkurencingumo. E, taigi aš atstovauju e, pramonės sektorio kon, konkurencingumo sektoriui. Na, visų pirma, a, tai kaip aš sakiau, a, kad taip atstovauja cemento, plieno, aliuminio ir nespalvotų kitų metalų sektoriui. Taigi visi šitie sektoriai kalba apie kiek galima daugiau CO2 sumažinimą. Uh, Na, nekalbu apie klimatą, tai vis prisidėsime, kiek galima daugiau iš techninės ir konkurencingumo pusės. Taip, mes nieko prieš neturime, tai 20 procentų, jeigu e, konkurencingumui tai neturės didelis įtakos. E, turime prisimti įsipareigojimus, kuriuos e, taryba priėmė 2007 metais ir pakartojo 2008 ir 2009 metais, tai yra perėti prie 30 procentų, tik su ta sąlyga, kad kitos šalis uh, išsivyščiusios ir besivystačių ekonomikų šalis irgi e, eis tuo pačiu keliu. Šito mes dar ne, nepasiekėme nei Kopenhagoje, nei Kankūne. Ir kaip ponas Graub tik pasakė, mums reikia stabilumo, mums reikia užtikrintumo ir norime, kad ES laikytųsi savo įsipareigojimų. Norėčiau vieną pavyzdį pateikti na, Kinija įsipareigojusi 40 procentų sumažinti, jį atveria duris a, tiesiog iki sumažinti iki 70 ar dar daugiau procentų 2020 metais. Tai yra 5,1 milijardas tonų iki 2020 metų, tai daugiau negu dabar visų ES išmetalų. Na, aš nežinau, kaip mes galėtume kompensuoti tik tai tą padidėjimą. Galbūt būtų gerai, jeigu komisija galėtų panašų įvertinimą atlikti kitom šalim, kitų šalių atžvilgių. Šitie skaičiai rodo, kad mes negalime laimėti kovos su klimato kaita, jeigu na, tiesiog nesivadovausime taip pat ir besivystančių ekonomikos šalim, šalimis, jeigu kitur kils išmetimų e, kiekis jeigu nesilaikysime pastaraisiais metais priimtų įsipareigojimų, įsipareigojimų, kurios e, prisijėmė Europos taryba ir apskritai Europos sąjunga. Norėčiau apsistauti ties e, kai kuriais modeliais, kuriuos komisija taiko, vertinama situacija. Taigi komisijos modeliai, e, na tiesiog galbūt nesirimi labai objektyviais e, dalykais, argumentais, nepakankamai dėmesio kreipiama į būsimą anglės kainą, nekreipiamas dėmesys į tam tikrus na, rodiklius. Na, negalvojame apie tai, kad e, elektros kaina jau dabar 20 procentų didesnė negu Junktinėse valstijose ir 200 procentų didesnė negu e, Kinijoje. Taip pat e, netkreipia dėmesio į elektros kainos kilimą dėl būtent tos trečiosios leidimų sistemos etapų. Tai visą tai veda prie dar didesnio elektros kainos didėjimo. Šitas uh, modelis rodo, kad nedaug įtakos yra uh, nedarbos mažinimo sričiai. Uh, taigi vėlgi, jeigu valstybės narės nenori, uh, žodžiu, jei galima na, dėmesio daugiau skirti darbo efektyvumui, tai to nebus. Tai yra tam tikrai apribojimai uh, ES, kurių neturi mūsų konkurentai. Uh, Pavyzdžiui, tam tikrų leidimų sistema, tam tikrų administraciniai varštai. Taip pat trūksta iš tikrųjų sprendimų susijusių su matoma įtaka. Neatspindi paprasčiausiai realybės ir rinkų dinamikos. Na, vėl kalbama apie 30 procentų ir kad bus 0,30 procentų BVP o iš tikrųjų tik nes Austrijos e, ekonomikos tyrimo institutas praeitą savaitę pateikė kitokius duomenis, tai yra 2 procentus tik tai BVP, 20 tai, procentų mažinimui. Taigi komisijos modelis e, paprastai kalba apie e, tiesiog duomenis susijusius ekonominė krizė. Ir būtent dėl ekonominio to nuosmokio, tas mažėmė 16 procentų, bet jie remiasi 2008 metų duomenimis. Kodėl komisija nesivadovauja 2010 metų duomenimis? Tada jau kalbėtume apie 69 procentų padidėjimą anglės kainą. Komisija kalba apie 16,5 euro. Bet, pavyzdžiui, kitos institucijas, kaip dabar vardėjamos, kitos duoda kitokius, pateikia kitokius skaičius. Vidutinė kaina būtų 28 eurai, o ne 16. 30, atsiprašau, 36 procentų. E, na, kitas skaičius. Tai yra skaičiai, e, turint galvoje 30 procentų e, sumažinimą iš metalų, kurio siekia komisija. Galbūt reikėtų pagalvoti ir apie kitus dalykus, o jeigu kils kita ekonominė krizė, po jos iš tikrųjų e, bus pasiūlymas sumažinti 40 procentų iš metalus iki 2030 metų. Visiškai nebus galvojama apie efektyvumą, nes jeigu taip, vėl reikia kalbėti tada apie tai, kad galbūt reikia mažinti tą leidimų skaičių. E, Taigi sprendimai, kurie buvo priimti prieš krizę, galbūt ne visiškai tinka. Uh galima sutaupyti 406 e, tonų, 6 e, tonas CO2 per metus. Ar tai už tai mus bus baudžiama, būtent todėl, kad yra, busime baudžiami vien dėl to, kad e, pastatėme savo didesnius tikslus. Ačiū. Ačiū, ponia Girtai, už šias pastabas dėl komisijos komunikato. Mes einame toliau. Dabar stiksime žodį poniai Sandrinė Dixon Deklev. Jie yra Prince of Wales EU Corporate Leaders Group on Climate Change direktorė. Prašome, jūs, jums žodis. Gerbiami parlamento nariai, gerbiamas pirmininkė, Dėkuoju už galimybę man pasakyti čia jūsų akivaizdoje. Aš a, kalbėsiu The Principles Corporate Leaders Group of Climate Change a, vardu. Tai būtent apie korporacijų lyderius kalbėsiu a, ir ką jie kalbės klimato kaitos, kai, ką jie veikia klimato kaitos akivaizdoje. Taigi būtent aš galbūt šiek tiek kitaip kalbėsiu negu ankstesnis kalbėtojas. Ir čia galbūt aš žiūrėsiu šiek tiek toliau šiek tiek kitaip šią situaciją. Kembridžo universitete buvo numatyta, kad vis dėlto ateityje, sakykime, bus prarandamas tam tikras rinkos pozicijos Kinijai ir kitoms valstybėms, kurios dabar yra naujai kylančios ekonomikos. Taigi, draudimo sektorius, bankininkistė ir, ir pensijų E, sistemos. Tai yra e, tos sritis, kurios yra tarptautinėme kontekste e, ir reiškia ryštingus tikslus, kad būtų vis dėlto įgyveninta anglės nenaudojant ekonomika. Junktinė karalystė ir kitos valstybės ir jūs esančios įmonės nėra švarios ekonomikos atstovės. Nissan, Philips, Simex, kitos kitos įmonės, Tesco, Skensko ir kitos įmonės, tai dėl to jos nėra švarios ekonomikos lyderis. Tačiau nors šios e, e, įmonės mano, kad lyderystė atneš konkurencinėje kovoje nuo joms tam tikrą pažangą, tam tikrą privalumą. Matosi, kad e, dėl to Europos augimui švari ekonomika, anglies nenaudojanti ekonomika užtikrina puikią ateitį. Todėl iš jos galima gauti naudos. Šita e, verslo įmonių grupė mano, kad, e, kurią aš atsvau, mano, kad yra tam tikros e, priemonės, čia kaip sakė yra komiteto pranešėja, kurios galės padėti iki 25 procentų sumažinti šiltnamio efektą sugeriančių dujų kiekį iš 20 metų. Čia atsižvelgiant į komisijos darbo atvarkę dėl uh, dėl ekonomikos, kurie nemažai naudojama anglijas. Čia e, būtina atsižvelgti į trumpalaikį ir, ir vidurinio laikotarpio tikslus, kad būtų nu, nukreitas kapitalas e, dekarbonizuojant e, ekonomiką, kad, kad būtų sukurta mažai anglės naudojanti energetikos infrastruktūra, tai yra transporto keliai ir, ir tai būtent tai iki 2050 metų. Aš žinau, Mes buvome surengę, e, pane pirmininkė, kaip jūs tikriausiai žinote, nors gal negalite dalyvauti, e, e, atitinkamą konferenciją, kuriame dalyvavo Velso princas, ponas daktaras Eidenhoferis, ponas komisijos pirmininkas Baroso ir kiti įmonių vadovai. Ir ten buvo kalbama, kad galima pasiekti neglės nenaudojančią ekonomiką, tačiau tam reikia ryštingesnių tikslų ir pritaikyti mūsų ekonomikos e, e, įmonių tikslus. Mes jau girdėjome apie Kinijos penkerių metų planą, tačiau ir kitos valstybės taip pat e, pritraukia investuotojus, o mes vis dėlto atsiliekame investicijų srityje, kalbant tiek apie technologijas, tiek apie mažai anglės naudojančią E, ekonomiką. Taigi, iš esmės, dauguma priemonių ir daug, dauguma tikslų jau gali būti pasiekta, tai yra įmanoma. Dabar 2008 e, metais po, po aštuntais metais, čia po, po kriziniais, tikriau kriziniais metais buvo jau pasiekę tam tikro tinkamo tikslų ir jau buvo imtasi priemonių. 2009 metais paaiškėjo rezultatai šios politikos. Uh, Ir dabar, e, kai, kai, kai žvelgiame mm, į valstybės narės, kas gyvyko ten atsinaujinčių e, energijos šaltinių srityje, tai e, matosi, kad vis dėlto daromas investicijos į mažai anglės naudojančią ekonomiką. Kaip mano mm, politikai E, Pramoninis augimas e, gali prisidėti prie e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo didėjimą, tačiau nebūtinai. Ir, ir mažinant šių dujų išmetimą galima stimuliuoti ekonomiką ir darbo vietų kūrimą. Ir galima taip pat ir, su, ir sumažinti taip pat šių dujų kiekį ir visame pasaulyje. Čia, e, čia e, iš esmės galima prisiminti, kad 2009 metais buvo padidėjo ekonomikos augimas 30 e, procentų, BVP 20 procentų, o išmetamų dujų kiekis sumažėjo 17 maždaug procentų. Čia matome, kad mažinant šitų šalų kiekį. Mm, Kaip pozamaistas teigia, šitas skaičius gali būti iki 6 procentų e, BVP visoje Europoje ir e, gali būti sukurs 6 milijonai papildomų darbo vietų. Tai būtent tai yra išrinkesnis e, ciklas negu 30 procentų sumažinimas iki 2020. Taigi, atsižvelgime į šitą, į šitą žinią ir nepamirškime pažangos, siekiant 20 procentų tikslą būtent nes jis yra skatinamas ekonominės recesijos. Mūsų 20 procentų tikslas, todėl nebėra e, e, tas stimulas, kuris skatina ES konkurentingumą. Ir, me, ir būtina sukurti technologiją ir investuoti infrastruktūrą, kad pasiektume 895 e, procentų tikslą iki 2050 metų. Jie čia, kaip Tarptautinė energetikos agentūra, spėja, kad 20, 20 procentų tikslas gali būti pati, e, pasiektas. Toliau įmantis e, priemonių vidaus rinkoje. Tačiau reikia tam tikrų nacionalinių ir ES e, politikos priemonių, kad pasiektume 20 procentų suma, išmetalų sumažinimo tikslą. Mes turime pasiekti tą 20 procentų tikslą ir sumažinti šitų išmetamų dujų kiekį iki 2020 metų. Aš manau, kad ne, ne, ši, ne šiek šiuose rūmose, bet ir kiti politikai valstybėse narise turėtų suprasti šios tikslo svarbą. Dėkoju. Vertėjams tikrai nebuvo lengva dirbti verčiant jūsų pasisakymą. Nu, bent jau vertimas į vokiečių kalbą, sako pirmingas, buvo geras. Taigi dabar perduodu žodį sveikatos ir aplinkos alijanso vykdomai direktoriai, ponė Dženon Jensen. Ji kalbės apie bendrą naudą sveikatai, nustatant didesnius kovos su klimato kaita tikslus. Dėkuoju, pinė pirmininkė, aš tenksiu kalbėti šiek tiek lėčiau nei mano kolegė. Gerbimiai Europos momento nariai, man yra labai malonu šiandien kreiptis į Jūs ir papasakoti Jums apie naudą sveikatai, kurią galima būtų pasiekti, nustatant didesnius kovos su klimato kaita tikslus, atsižvelgiant į uh, tuos tikslus, kuriuos Europa užsibrėžė iki 2050 metų. Ir mes uh, paprastai kalbėdami apie sveikatą ir aplinkosaugą, galvojame apie po, aplinkos poveikį sveikatai. Suprantame, kad klimatas keičiasi, tas, e, įvyksta vis daugiau stichinių nelaimių ir prie to turime prisitaikyti. Turime galvoti apie tai, kokią naudą turėsime, jeigu sumažinsime CO2 išmetimus daugiau nei 20, 20 procentų. Mūsų uh, sveikatos ir aplinkos alijansas, kur, kuris yra žinomas e, HIL pavadinimu vienė 65 organizacijas, kurios atstovauja piliečiams, pacientams, moteriams, e, sveikatos specialistams, medikams, e, aplinkosaugos organizacijoms. Ir taip toliau mes tengiamės užtikrinti, kad atsižvelgiame į visų mūsų alijansų narių nuomonę priimant politinius sprendimus. 2007 metais mes pradėjome gal kalbėti apie tai, jog derantis dėl klimato kaitos būtina atkreipti e, labai svarbu dėmesį į e, klimato kaitos poveikį sveikatai, nes mes turime vis daugiau įrodymų, kad e, klimato kaita veikia mūsų sveikatą. Ir šiandien mes siunčiame naują žinę, kas uh, tinka klimatui, tinka ir mūsų sveikatai. Ir šiandien mes turime pakankamai mokslinių įrodymų, kad galėtume pagrysti savo argumentus. Ir visi gali su šiais argumentais susipažinti. Praeitais metais mes paskelbėme išsame ataskaitą, su kuria gali susipažinti Europos parlamento nariai. Ši ataskaita pristato ne vien Hill nuomonę, bet ir e, labai svarbaus, labai žymaus e, ekologinės ekonomikos specialisto, pono Maiko Holando. Taigi, kodėl klimato kaitos mažmas yra naudingas e, sveikatai? Mūsų tyrimai labai aiškiai rodo, jog klimato kaitos mažinimas turės tam tikros piniginės ir ekonominės naudos. Mes parengėme darbo dokumentus, kurie yra paskelbti mūsų tinklalapyje ir mes tikimės, kad šių dokumentų turinys taip pat e, bus atspindėtas ir jūsų rengimėme pranešime. Ekonominiai rodikliai rodo, jog e, mažinant klimato kaitą, sveikatai bus padaryta didžiulė nauda. Ir e, tai nebuvo atsižvelgima kol kas, kai buvo vertinama, e, klim, kad atliekama klimato kaitos e, kaštų ir naudos an, analizė. Nes visi mūsų atlikti tyrimai rodo, kad tikrai nebuvo atsižvelgiama į klimato kaitos mažinimo naudas sveikatai. Mes Žinome, kad mes galime sumažinti išlaidas sveikatai maždaug daugiau nei 30 milijardų eurų per metus iki 2020 metų. Šios, sutau, šios lėšos būtų sutaupytos papildomai ir jos prisidėtų prie 52 milijardų eurų kuriuos sutaupytume, jei vykdytume 20 procentų e, tikslą. Analizė rodo, jo galima būtų sutaupyti labai daug e, lėšų. E, pirmiausia, dėl to, kad sumažėtų širdies ir kraujagyslių lygų, kainuotų mažiau išlaikym, ligoninių išlaikymas, medikų konsultacijos, vaistai ir taip toliau. Be to, šioje ataskaitoje yra pateikti skaičiai, kuriais parodyta, kokią naudą sveikatai galima būtų pasiekti 16 valių, tarp, tarp jų yra Belgija, Lenkija, Junktinė karalystė ir Vengrija. Ir nauda sudarytų du trešdalius visų investicijų į klimato kaitos mažinimą. Be to, mes manome, kad jei pradėsime veikti dabar, galėtume sutaupyti dar daugiau. Jei jau šiandien užsibrėšim 30 procentų e, tikslą, ES galės 250 procentų padidinti naudą sveikatai palyginus su ta nauda, kurią pasiektume tuo atveju, jei veiksmų imtumėmės po penkerių metų. Taigi todėl jūsų rezoliucija turėtų pasakyti, jog būtina veikti jau dabar. Trečias dalykas, kurį aš noriu pasakyti, yra tai, kad vyriausybė sugebėjo sutaupyti nemažai e, sveikato, e, išlaidų sveikatai. Jei Mes sieksime sumažinti CO2 išmetimus daugiau nei 30 procentų. Tuomet bus sutaupytos lėšos gydant kvepavimo takų lygas. Tai yra puikiai žinia. Tačiau mes manome, kad politikai į šios argumentus dar nepakankamai atsižvelgia. Ir todėl sveikatos ir finansų ministrai turėtų suvienyti savo jėgas, reikalaudami, kad būtų nu, užsibrieštas e, ambicingesnis tikslas nei 20 procentų. Ketvirtas dalykas. Kai kas jau sakė, kad, e, kad minėjo Lietkalnio viršūnę. Iš tikrųjų, ta nauda, apie kurią aš kalbu, taip pat yra tik tai lašas jūroje. Jei pažvelgsite į Lansino pranešimą, pamatysite, kad skatindami aktyvų transportą, tai yra e, nu, važinėjimą dviračiais, taip pat galės pagerinti žmonių sveikatą, sumažins e, tikimybę susirgti diabetų ir ar e, širdies ir kraujagyslių lygomis. Taigi, aplinka tiesiogiai veikia mūsų sveikatą ir todėl mes raginame jūs, Europos parlamento narius, uh, kreiptis tiesiogiai į politikus ir savo rinkėjus e, ir aiškinti jiems, e, kodėl labai svarbu yra mažinti klimato kaitą, galvojant apie sveikatą. Mums reikia tolesnės diskusijos, kad, e, kuri atsižvelgtų į naudą sveikatai. Ir būtent pasirimant mūsų pranės argumentais galima būtų bandyti įtikinti valstybių narių vyriausybės siekti uh, 30 tik, uh, procentų tikslo. Ačiū. Čia vertėjom jau buvo lengviau. Ir paskutinis pasisakymas tai pasaulio e, gamtos fondo Europos politikos tarnybos Europos klimato ir energetikos politikos skyrius. Atovė Jason Anderson. Na, pasistengsiu irgi neapsunkinti vertėjų darbo. E, problema, su kuria susiduria parlamentas, tai yra ar padidinti ES numatytą tikslą nuo 20 iki 30 procentų, kad galima būtų atsakyti e, šį klausimą. Tai pirmiausia, reikia kalbėti, ar būtina iš tikrųjų sumažinti e, taršus, norint paveikti klimato kaitą ir ar iš tikrųjų reikia taip smarkiai sumažinti. Na, o kita yra argumentų ir už, ir prieš, jos reikėtų taip pat pasverti. Na, pirmas klausimas irgi aišku. Norint išvengti 2 procentų, 2 laipsnių temperatūros pakilimą, būtina nuo 20 perėti prie 30 procentų. Na, 20 2020 metų mūsų ambicijos neleisto pasiekti 3 laipsnių temperatūros pakelimą, nes tai būtų katastrofa. Na, dėl mes tengiamės tiesiog uh, elgtis taip, kad išgelbėtume planetą. Taigi reikia kiek galima daugiau dėti didesnės pastangas siekiant tų tikslų. Mes kalbame, kad 17,8 e, procentų sumažinimas e, iki 2009 metų ir matome, kad e, kad netgi šitaip mes negryšime prie ankstesnių mūsų tikslų. Nu, mūsų efektyvumo politika vėl mes kalbame apie 2,2 šios kompensacijas. Taigi, šiaip ar taip nesunkiai pasieksime tą 20 procentų, taigi, man atrodo, kad griežtesnės e, priemonės na, tiesiog nebūtų reikalingos. Vėlgi, reikia tiesiog kalbėti apie tiesioginius, netiesioginius būdus. Man atrodo, šitas griežtimas sąlygos, tai tiesiog e, pasiektų to, kad nebūtų per daug šitų kreditų suteikiama. Na, taip pat reikėtų pasižiūrėti ir tai, kiek kreditų žodžiu, parduodama ir tiek, kiek iš tikrųjų yra kitose pasaulio dalyse mažinamas šitų teršalų kiekis čia reikėtų nepamiršti visiškai ir pramonės modernizavimo. Ir dabar visiškai neaišku, kad šitas 30 procentų tas tikslas šito tikslo bus siekiama vienodai energingai. Na, kada kalbama apie e, Ar šitą mes tiesiog galime geriau suprasti, kas iš tikrųjų atsitiktų, jeigu ES tiesiog pamirštų savo pasakytą tą tikslą. Na, vėl, kada kalbama už ir prieš šitą didesnį tikslą. Uh, Taip, padintas tikslas galbūt iš tikrųjų papildomą naštą užkrautų, bet vėl, kada kalbame apie tai, kad reikėtų daugiau dėmesio atkreipti į vidaus naudojimą, reikia atkreipti dėmesį į konkurencingumą, į konkurenciją, kuri kyla už jau ES ribų. Na kalbant apie Europos dalį šitose visų išmetimuose. Reikia pasižiūrėti į tai vėl filosofiškai, ar čia yra našta, ar yra galimybė. Žinoma, galima tiesiog kurti naują tvarią ekonomiką, kur Europa vaidintų pagrindinį vaidmentį, jungtinių tautų šitą strategiją, joje vėl sakoma, kad iš tikrųjų šita žaliųjų ekonomika sumažintų sąnaudas ir suteiktų daug naujų galimybių. Dar papraeitą pirmadienį vokiečių aplinkos ministras tiesiog kalbėjo apie tai, kaip svarbu pasiekti vis dėlto sprendimą. Na, labai svarbu atkreipti dėmesį šitą tokį labai virtualų kažkokį tai ciklą dekarbonizacija nėra toksai procesas, kuris išvarytų tiesiog pramonę iš Europos. Tai yra naujas būdas, naujas modernizavimo būdas, naujas pramonės kūrimo būdas. Skaičiai, kurie pateikti, buvo kalbama apie atsinaujinančios energijos privalumus. Ir šitas tikrumas priklauso nuo to, kaip mes iš tikrųjų, kokiu laipsniu atsisakysime uh, kiek galima sumažinti anglės naudojimą. O čia vėlgi reikėtų pakalbėti apie investicijas ir tų investicijų galima gauti e, būtent pasitelkiant šitos tikslus, kurių ES e, siekia. Bet e, tas tikslas nėra savaiminis kažkoks dalykas. Nedarykime klaidų. ES nėra vienintelė sąjunga, kuri siekia naujų tikslų, naujos pramonės pagal e, komisijos modelį, e, kada kalbama apie tai, kokie poveikiai tai turėtų BVP. E, čia svarbu yra tai, kaip elgtųsi ir kitos išsivyščiusios pramonės ekonomikos šalis. Na vėl reikia prisiminti Kinijos planą. Iš čia jau visiškai aišku, kad mums nelengva bus pasivykti, kada kalbama kiek Kinija pralenks e, Europos Sąjungą e, atsinaujančios energijos srityje. Na, čia kalbama tiesiog apie e, alternatyvius automobilius, nenaudojančius naftos produktų. Europa gali suvaidinti didelį vaidmenį pasaulyje, bet tam reikalinga tiesiog aiškiai motivacija, tam reikalingi tie 30 procentų vidaus išmetalų sumažinimo. Uh, A, tai vėlgi, mes kalbame apie baimę, ar kalbame apie galimybę, ar mes tiesiog iš baimės kažką tai darysime, ar pasirodysime lyderiais, a, siekdami 30 procentų sumažinimą. Neseniai a, įvykiai Afrikos daug mums pasako, pirmiausia, kad remtis vien iš kastinių kūrų yra labai pavojinga. Praeitų metų analizė jau šiek tiek paseno, jį turi būti atnaujinta. Atsinaujinti energiją svarbesnė negu bet kada buvo. Tai tiesiog duoda įkvėpimą. Žmonės, kurie kovojo be ginklų, kovojo tiesiog su plakatais ir čia taip jie sugebėjo pakeisti istoriją. Europos parlamentas turi galimybę parodyti, kad demokratiniai procesai, kurius siekia tik daugas, Čia irgi a, gali parlamentarai daug padaryti, padėdami išvengti pasaulio katastrofos. Ačiū. Taigi, baigėsi antrasis mūsų ekspertų raundas ir pateikti nauji argumentai, įvairiomis kryptimis jie dabar išbrastyti. Ir dabar mes perėsime prie mūsų klausimų. E, Kalhansis Florencis, gal jums pirmas klausimas tenka. Ačiū, panė pirminkė. Jeigu aš teisingai supratau, bent jau paskutinė mūsų ekspertų raunda, tada e, Europos e, pramonė gali iš tikrųjų atsikimšti šampano. Nes jeigu mes reikalavome 30 procentų, tada e, bus teigiamas poveikis padarytas klientams. Bent jau ponios, kaip pasakoja, tai aš taip supratau o abu a, apie du a, iš esmės vokietijos mokslininkai, kurie kalbėjo angliškai, a, taip nesakė. Tačiau bet kokiu atveju komisija, aš atsisakė šito, šito 30 procentų ir mes Parlamente mes irgi tai turėtume tikriausiai padaryti. Ir kas e, man įdomiausia būtų, tai, tai būtent efektyvumas, tiksliai, ar jie turėtų būti privalomi ar ne. Tai yra klausimas, e, kurį aš norėčiau čia aptarti su jumis visais, nes visi šiame komitete žinote, kad aš, e, aš esu šalininkas to, kad teisės aktai būtų įgyvendinami valstybėse narėse. Ir čia, kaip pranešėjas sakė ir kaip komisija pasakė, iš, iš tiesų to nėra. Taigi ačiū. Taigi, mes čia galime kalbėti visomis kalbomis. Jūs galite kalbėti ir ispaniškai, je, jeigu norite. Čia, iš esmės, Vokietijoje man niekada nepavykdavo būti vėl išrinktam į Europos parlamentą, kai aš kalbėdavau ispaniškai. Tai aš mėgstu geriau vokiškai kalbėti. Taigi, ponė Vestlund, e, ačiū ponė pirmininkė, aš kalbėsiu e, švediškai, aš turėčiau e, kelis klausimus. Pirmiausia, pirmas klausimas Akseliui Egertui buvo pradėta kalbėti nuo to, kad, kad jūs esate tos pramonės šakos atstovas, kuri nori sumažinti išmetalus. Taigi, ką jūs norite, kad iš tikrųjų, kad pramonė taip ir darytų, sumažintų tas teršalus? Taigi, ir dar norėčiau paklausti e, dėl e, e, pono Michalio Grapšo. Pasisakoma, kad kaip mes galime sumažinti iš metalų kiekį čia, kad, kad būtų padidintos konkurencijos galimybės. Taigi, galbūt mes nustatytume, tą, sakykime, importo kažkokius mokesčius, kad, sakykime, nebūtų šito anglės dioksido nutekėjimo. Kitas dalykas Aš pamiršau dabar e, vardą, e, tačiau e, pana Jensenas, atrodo. Jūs sakote, kad būtų gerai, sakykime, visuomenės sveikatai, jeigu būtų sumažinta, su, sumažintas teršalų kiekis. Čia kalba apie, sakykime, apie vidaus degimo E, variklius, nes e, iš jų užmetamosios dalys jų teršalai e, kenkia sveikatai. Ir, ir aš norėčiau paklausti, kuriuose sektoriuose CO2 išmetalai labiausiai kenkia sveikatai. Ir ką čia sumažinus, kur sumažinus anglės dvideginio išmetamo kiekį būtų geriausias poveikis sveikatai. Sabine Vilts. Sabine Vilts. Ačiū. Aš girdėjau, e, kokia nauda būtų visuomenės veikatai ir darbo vietų kūrimui, jeigu mes 30 procentų tikslą siektume ir jeigu mes atsižvelgtume į kovą su klimato kaita. Čia e, buvo, Florence kalbėjo ir apie mm, privalomus teisės aktus ir aš norėčiau ekspertams užduoti klausimą pirmiausia dėl to, e, kokį poveikį tu, turėtų e, energetiką reglamentuojantis griežti teisės aktai ES. Visų pirma, jeigu tie įstatymai būtų taikomi mm, e, valstybėse narėse. Čia būtent kalbant apie e, atsinaujančių energijos šaltinių naudojimo skatinimą, norėčiau paklausti e, komisijos. E, taigi, e, 30 e, tai procentų tikslas, kokį, ar jis gali būti privalomas? Sì, grazie, ringrazio. Elizabeth Agardiniai. Dėkuoju, dėkuoju visiems, kas kalbėjo. Dėkuoju. Daug ką norėčiau pasakyti. Tačiau pirmiausia, norėčiau užduoti Jums klausimą apie plieno pla, pramonę. Aš kreipiuosi į tą mūsų sąškurį, apie tai kalbėjo. Gal galėtumėt pakomentuoti, kai tai paveiks tai, ką jūs siūlot, užimtumą šiame sektoriuje? Nes mes kalbėjome apie tai, jog reikės kompensuoti viename sektoriuje prarastas darbo vietas, ypač tuo atveju, jei jos yra perkelimas e, už ES ribų. O ponui Andersonui aš norėčiau paklausti. Ar jums netrodo, kad mes visiškai kitaip elgėmės negu, negu kitos šalis, negu mūsų kaimynai? Mes e, skatiname dėkti naujas technologijas, e, nustatome tikslus. Ar mes neturėtume realiai taupyti? Ar tai ne, nepadėtų mums? Uh, Gal tuomet ar reikėtų ir mažiau investicijų? All, uh, Dėkuoju. Pone Egert, jūs daug kalbėjote apie tai, kad komisijos pateikti modeliai yra neteisingi. Gal jūs galėtumėt uh, plačiau apie tai pakalbėti, ypač komentuojant anglijas uh, nutekėjimo reiškinį. Ir ponas uh, Graf taip pat kalbėjo, kad e, komisijos modeliai ne visuomet yra tikslus ir taigi prašyčiau jūsų patikslinti savo mintį. Pone uh, Dikson, aš norėčiau užduoti tokį klausimą. Jūsų uh, alijansai yra investuotojų. Ernst Young praeitais metais pradėjo skelbti. Uh, investicinį indeksą. Ar kaip jį reaguoja jūsų alijanso nariai? Ir ponios Andersen norėčiau paklausti. Ponios Jensen norėčiau paklausti, kokios šalės geriausiai pasinaudos e, tą naudą sveikatą, apie kurią jūs kalbėjote, apie papildomą naudą, kurią mes galime gauti. Uh, O ponui Andersonui norėčiau priminti, kad mes kalbėjome apie Kinijos penkiametį planą, e, kuris turėtų būti būt paskelbtas e, kitą savaitę. Kaip jūs e, įvertintume dabar vykstančias aptarnės dėrybas, atsižvelgiant į tai, ko tikitės iš Kinijos penkiamečio plano? Pane Hasi. Dėkoju. Pono Egerto teiginiai visiškai prieštarauja tam, ką sakė profesorius Grab. Todėl aš norėčiau, kad ponas Grab pakomentuotų tai, ką sakė Axel Egert. Ja. Ähm, an Sandrine Dixon, äh, Sie haben gesagt, äh, Sie. Pane Sandrin, e, Dikson, e, norėčiau pasakyti, kad jūs kalbėjote apie verslo lyderius, jūs kalbėjote apie bankus, draudimą, Deutsche Telekom. Tai iš esmės e, tai tos rytis, kur nieko negaminama. Čia, čia iš esmės kitų sektorių jau yra pramonė, nes jos iš žalimų nieko nedaro. Jūs kalbėjote ir apie verslo lyderius, kurios yra ir už Europos ribų, kurie dalyvauja e, e, šitoje visoje veikloje. Ir čia buvo kalbama apie žaliavų pramonę ir nežaliavų pramonę. Ir e, gal galėtumėt paaiškinti išsameu šios skirtumus. Tada dėl Andersono aš norėjau paklausti, kad, kad E, kad mūsų šita e, prekybos taršos leidimo sistema neprisidėjo prie taršos sumažinimo. Tačiau kita vertus, iš esmės, čia, čia buvo priimti tam tikri sprendimai, kurie padėjo sumažinti taršą čia dėl ir, ir tam tikrų jėgainių statybos ir taip toliau. E, taigi, nu, pana Egipto, pradėsime galbūt kelios minutės. Dėkuoju, panė pirmininkė. Ponios Vestlund pateiktas klausimas dėl mūsų siūlomų veiksmų. Bet pirmiausia, leiskite man sureaguoti į kai kurias pastabas, kurias pasakė Prince of Wales Leaders Group atstovė. Pramonė ir taip jau mažina išmetimus. Ir mes ketiname nu, e, sumažinti iki 2020 metų išmetimus 40 procentų, skaičiuojant nuo 1990 metų. Ko gero, tai yra didžiausias sumažinimas. Dėl plieno. Tai, kas minėjo ponia e, Jensen. klimato kaitos e, tinklo ataskaitoje, kuri buvo pristatyta anksčiau, nemeni paminėtų dalykų. Ir kalba apie tai, kad mes turėtume pasiekti visų tikslų 2030 metų, pritaikant ir anglės surinkimo ir saugojimo technologiją. Tačiau valstybės narės turėtų suteikti tam reikalingą infrastruktūrą, o tai daryti nėra lengva. Dėl to jūs visi žinote, kad mes turime dirbti rentabiliai dėl siūlomų veiksmų. Mes manome, kad būtina yra remti mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą, įgyvendinant e, bandomuosius e, e, projektus. Pavyzdžiui, kai mes gyveniname tokius bandomosius projektus ir investuojame pusę milijardo eurų ir pato pro, projektas nepasiteisina, kas mums gražins šias lėšas. Aš taip pat norėčiau kreiptis į visus šioje salėje. Jeigu turite naują e, rentabilių ir gerų technologijų, pasakykite mums apie tai. Mes su malonumu šias technologijas pritaikysime. Taigi toks būtų mano atsakymas į pateiktą klausimą. Buvo dar pateiktas vienas klausimas apie e, eksporto grįžinamųjų e, išmokų, apie eksporto muitus ir taip toliau. Dauguma mūsų narių mano, jog tai tokios priemonės nėra tinkamos, kadangi jos sukurs daugybę problemų mūsų santykiuose su trečiomis šalimis. Bet to būtų labai sunku yra dėrėti su šiomis šalimis, jeigu mes pradėsime taikyti muitus arba eksporto gražinamasis išmogas už plieno toną. Kas tuomet e, bus? Ar mes nenorėsime tęsti tokios praktikos ir taikyti jos ir kitur? Kalbėdamas apie plieno sektorių, aš noriu pasakyti, kad mes manome, kad mums reikia prisitaik, prisitaikymą skatinančių priemonių, tačiau e, jos turėtų būti derinamos su nemokamai dalyjimais e, taršos leidimais. Pone Gardini klausė apie užimtumą. Be abejo, mes žinome, kad kai kur prarasime darbo vietų, kai kur sukursime naujų darbo vietų. Kai kas sakė, kad per devynerius metus mes prarasime vieną milijoną darbuotojų, kai kas sako, kad devynis. Taigi, kur mes surasime kvalifikuotus darbuotojus, nes mums jų trūksta jau ir dabar. Anglijas e, dioksinų nutekėjimas ir komisijos modeliai. Komisija pritaiko 100 procentų rodiklį. Ir tačiau mums visiškai netinka šis rodiklis. Okay. Um... Dėkoju ir aš norėčiau atsiprašyti už tai, kad aš labai greitai skaičiau savo pasisakymą ir e, atsiprašau vertėjų ir dabar pasistengsiu kalbėti uh, lėčiau. Mes pripažįstame, kad sektoriai mažina išmetimus ir stengiasi jas mažinti ir e, mūsų alijansų nariai tikrai nenori uh, kovoti su. Uh, daug energiją vartojančiais sektoriais, nes kadangi, nes tarp mūsų narių yra daug tokių sektorių atstovų. Pone pirmininkė, mes vienėjame tas bendrovės, kurios priklauso nuo iškastinio kūro, o yra tokių, kurios nuo jo nepriklauso. Pavyzdžiui, Shell, Siemens yra tos bendrovės, kurios tiesiogiai priklauso nuo iš, o, mineralinių kūro. Ir mes raginame jas keisti savo veiklos modelį ir mes matome, kad jos turi pakankamai valios keistis. Ir tai yra svarbu. Pakalbėkime dabar apie tas bendrovės, kurios visiškai priklauso nuo gamtos išteklių ir kurios taip pat priklausys ir nuo kylančių plieno kainų. Visos šios bendrovės supranta, kad ateitis jų laukia gan sudėtinga ir todėl jos nori prisitaikyti. Jau dabar nori prisitaikyti tam, kad geriausiai pasiruoštų galimiems sunkumams. Ir panas Grab apie tai kalbėjo. Ir aš galiu tik tai pakartoti jo mintis. Mes turime surasti sprendimus tiems sektoriams, kurie labiausiai nukentės nuo šių tikslų. Tačiau kartu mes, tai nereiškia, kad mes turėtume dabar sušvelninti savo uh, ambicijas. Neturėtume kalbėti vien apie tas bendrovės, kurios nori siekti e, nustatyti tikslų ir kurios nori rizikuoti. Suprantame, kad visi sektoriai susidurs su rizika. Žinome, kad transporto sektorius be abejo susidurs su sunkumas ir todėl mes turime galvoti apie tai, kaip galėtume jam padėti. Elektros gamyba dar yra vienas e, ta, sektorius. Energetika. Žinome, kad mineralinio kūro e, gamintojai jau dabar keičia savo veiklos modelį ir keičia naudojimą, keičia naudojimą kūrą. Pagalvokime dar apie tai, ką yra pasirengusios daryti valstybės narės. Ir aš šiuo klausimu pritariu tam, ką pasakė ponas Florence. Mums reikia privalomų energetinio efektyvumo tikslų. Tačiau reikia taip paskatinti ir diskusijas apie sinaujinančią energetiką. Mes žinome, kad savanoriškų pagrindų tarim, taikomos priemonės Europoje nepasiteisina. Ne, mums reikia sąstančių teisiškai privalomų tikslų. Ir tik tuomet mes galėsime e, pasiekti, kad bendrovės investuotų į mažangės dioksido išskiriančias technologijas. Pone pirminkė, taip pat buvo kalbėta ir apie Kiniją ir apie jos planus. Investuotojai vis palankiau vertina investicinį klimatą Kinijoje. Ir žinome, kad investuoja ne vien privatus sektorius. Ir būtent privatus sektorius sukūrė Kinijoje e, rinką, kurie skatina mažai anglės dioksido išskrinčias technologijas. Mums reikia griežtų tikslų, kurio, kurie būtų derinami su ATL prekybos sistema. Ir taip pat mums reikia priimti tokius sprendimus, kurie paskatintų visus sektorius judėti teisingą linkmę. Um, Ačiū pirmininkė. Na, buvo klausimas dėl to, kas gerai klimatui, gerai sveikatai jeigu kalbame apie tą šimtą procentų, ne viskas galbūt tiesa, bet aš bandžiau pasakyti, kad daugelis veiksmų, kurių reikia imtis sprendžiant klimato kaitos problemą, iš tikrųjų prisidės prie sveikatos gerinimo. Žinoma, yra tam tikrų aplinkybių, galbūt ne. Čia mes kalbame apie energetikos efektyvumą čia reikia iš tikrųjų pasižiūrėti, kiek tai turės įtakos e, žmonių sveikatai. Pavyzdžiui, tie pastatai, o e, nepraleidžiantys, o kokia įtaka turės o, e, kvepavimo takams. Ne, bet kada kalbame apie visą planetą, apie visą aplinką ir bandome spręsti klimato kaitos problemą, tai žinoma padarys teigiamą įtaką žmonių sveikatai. Uh, Tai reiškia mažiau automobilių, galbūt daugiau žaliųjų plotų. Visa tai padės mum pasiekti, jeigu sumažinsime anglės vartojimą. Kitas klausimas buvo dėl būtų, kokie e, ūkio sektoriai labiausiai kenkia sveikatai. Komisija nekalbėjo apie tai, aš nesu ekspertė, nenorėčiau teikti savo komentarų, galbūt atskirai apie tai, kada pakalbėsime. Trečias klausimas. Ponas Seketas paklausė, tai yra kokios šalis patirtų didžiausią naudą, jeigu perėtume prie 30 procentų. O ataskaitoje aiškiai mažintas, kad jūs matote, kad Lenkija, Italija, Prancūzija galbūt pati to didžiausią naudą. Galbūt dėl to, kad daugiausiai gyventojų, o kitos šalis aplink jas irgi patirta nemažai naudos dėl didesnio teršalų sumažinimo procento. Dar ataskaitoje yra sakoma, kad tokios šalis kaip Luksemburgas taip pat patirtų nemažai naudos. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad buvo užduotas klausimas, ar iš tikrųjų tai veda prie e, taršalų sumažinimo. Tai gana sudėtingas klausimas ir norėčiau a, tiesiog galbūt pakalbėti apie priežastis vedusias prie a, e, šitos e, leidimų sumažinimo praeitie. A, na, kreditų e, e, sistema, mes matome, kad teršalų kiekis e, didėja. Jeigu mes kalbame apie visą tą kompensavimo sistemą, na, mes galvojame apie 40 procentų tas kompensavimas tiesiog na, didina uh, išmetalus kažkur kitur. Nu, ir efektas iš tikrųjų yra labai nedidelis, jeigu paskaičiuosime, na, tiesiog kas bus 2017 metais, galbūt pamatysime tai šitą sumažinimą. Na, neaišku, anglės kaina šiandien. O, ir dėl jeigu tai tiesiog pabandysime aptardinti prie e, kreditų o, šito balanso, kaip tai atsilieps tolesniai politikai. E, Dabar, žinoma, sistema visiškai neveikia taip, kaip galėtų. Na, dabar Europos uh, veikla palyginus su kitų šalių veikla išmetalų mažinimas rytyje. Na, vėlgi, vėlgi galima kalbėti apie šitos statomus tikslus. Uh, kurie iš tikrųjų galėtų skatinti tą sumažinimą. Tiesiog galbūt e, sąjungoje šiek tiek kitaip į tai žiūrima negu e, kitose šalyse, bet Europoje turėtų būti daugiau investicijų daromai tyrimai darbą. Yra atlikta nemažai įdomių studijų, Pricewaterhouse, tiesiog e, yra kartais klausima, ar jums reikia tiesiog e, kažkokio tai tyrimoje darbo ir reikia atskirų e, tokių nustatytų tikslų. Buvo pastebėta, kad didžiausia įtaka daro ne tyriamasis darbas, bet tiesiog tai yra tie statomi tikslai, kurie na, pritraukia įvairias technologijas į rinką. Tai taip pat susiję su klausimu, Buvo klaustas, ar būsimos technologijos, pavyzdžiui, plieno, cemento sektoriuose, ar reikia laukti 2030, pavyzdžiui, metų, kada jie stebuklingų būdų staiga pačios tos naujosios technologijos atsiras šitose sektoriuose. Na vėl, matote, jau mes kalbėjome apie tam tikrą kreivę, kuri rodo, kaip tai viskas bus komercializuojama. Uh, Mes e, girdėjome e, jau apie, e, sakysime, anglės kainą. Ir vėl tada aš nežinau, kaip, tada, kaip, kaip galima pritaikyti, sakysime, plieno sektoriuje. Na, vėl kalbant apie, sakysime, tarptautinės dėrybas ir buvo Kinijos pavyzdys pateiktas. Uh, Na, tie įsipareigojimai tai pirmą kartą turbūt pasirodė jo jungtinių tautų šitame sprendime, sprendimas dėl e, bendrų pastangų. E, bet e, tiesiog reikėtų bendrų pastangų, kad būtų galima bent jau išlaikyti, kad nepakiltų šitas dviejų laipsnių šilimas. Jeigu, pavyzdžiui, yra šalis, kaip, sakysime, Kinija, ir iš kitos pusės, sakysime, Europos Sąjunga, kad statusi savo didelius tikslus. Tuo pačiu galbūt bus daromas poveikis ir valstijų. Tada Marita Vikrapai. Manęs paprašė pakomentuoti komisijos modelius ir dar vieną dalyką. Climate Strategy organizacijos atliktas modeliavimas taiko visiškai kitokį metodą nei komisija. Ir tuomet skiriasi rezultatai, ypač skiriuose sektoriuose. Tačiau aš konkrečių skaičių dabar neturiu. Tačiau aš nemanau, kad tai yra svarbu, kadangi iš esmės visi šie modeliai yra susijęs su tuo, kad ATL nebūtų skiriami nemokamai iš vis, kad viskas bu, vis, jais būtų prekiaujami tik aukcione. Tačiau mes žinome, kad e, ATL e skirstimas vis dar yra populiariausias e, metodas. Ir plieno ir kiti sektoriai supranta, kad anksčiau ir vėliau jie turės mokėti visą kainą už dioksido tonas. Todėl turime padėti jiems prisitakyti. Tačiau kaip tai daryti? aš manau, kad reikėtų derinti tai su veiksmais kitose srityse. Reikia atvirai pasakyti, jeigu mes norime ką nors užlugdyti, turime pabandyti pritaikyti tai visuose srityse vien, vienodai. Žalėvas gaminantis sektori, sektorius puikiai sup, supranta, kad da, e, juos e, ATL kaina paveiks mažiausiai. Pavyzdžiui, automobilio pagaminto e, automobilio kaina mažai priklauso nuo žaliavų kainų sviravimo. Mes kalbame apie papildomas priemonės, kurios suderintos su PPO taisyklėmis ir mes dėrėjomės su PPO ilgai, dėl jų aukcionų ir, ir uh, būdų leveling skirstimo metodas padėtų mums padidinti pajamas maždaug vienu milijardu eurų plieno ir kitose sektoriuose. Ir tai yra labai svarus argumentas. So, jetzt hat der Bas Eiko zwei Minuten. Äh, einfach Danke zu sagen wahrscheinlich. A, liko tik tai kelios minutės, galbūt tiesiog pakaks pasakyti, tik ačiū mūsų pranešėjams. Taigi, prašau Jums dabar žodis, pane Ekautai. Ačiū už tas porą minučių, pane pirmininkė. Tai bus ilgas padėkos žodis. Taigi, dabar, man atrodo, kągi mes, mes turėtume pasvarstyti, ką veiksime toliau. Aš bet kokiu atveju norėčiau padėkoti visiems už jų indėlį mūsų diskusijos, e, ne tik tai iš mokslo pusės, bet, bet ir iš įvairių kitų pozicijų, tai yra nevyriausybinės organizacijos, e, pramonės atstovai ir kiti, labai prisidėjo prie mūsų diskusijų. Tai būtent mes norime užtikrinti, kad mes susijęjame viską šiuose diskusijose, būtent, kad būtų pasiektas puikus e, sutarimas, kad mes didžiaja dauguma e, parlamente pritarėme šioms idėjoms ir kad mes taip pat siekiame įtikinti ir, ir tarybą. Be to, e, reikia atkreipti dėmesį ir valstybių narių lygmenį, nes ten yra priimami sprendimai, taigi, e, ką, kokius poreikius ten reikia tenginti, ką reikia kompensuoti, kokią politiką taikyti. Bet aš girdėjau, kaip panas Egertas taip pat išaiškė savo abejonės ir mes turime taikyti tam tikrą E, svertų ir atsvarų politiką. E, būtent, kad būtų e, energijos efektyvumo politika, kad būtų trišalų mažinimo politika, kad visos jos būtų derinamos, visos būtų taikomas. Ir dar norėčiau paaiškinti, kad šitas derinimas šitų leidimų sistemos ir prie sienos taikomų priemonių sistema, ji turėtų būti mums taip pat E, svarbi. Taigi, e, kągi mes toliau padarysime, tai aš ir ponė e, Jordan tikriausiai pareiksime du skirtingus pranešimus. Mes turime dar kovą balandį pakeitimams, kompromisiniams pakeitimams, tai bus papildomi klausimai įtrejos organizuos, tai yra kovo 17 dieną, įtrė komitetas jos organizuos, taigi gausime dar papildomų argumentų šiai diskusijai E, birželio pabaigoje tikriausiai e, bus e, balsavimas čia kaip tik tai prieš Europos vadovų tarybą, čia kaip pirmininkaujantį Vengriją pasakė. Tai, tai bus svarbus klausimas ir mes jį turėsime spręsime. Taigi ačiū ir mm, už, už sutiktą žodį, <laughs> ponė pirmininkė. Taigi, aš dabar norėčiau padėkoti ir septyniems ekspertams, kuriuos mes pakvietėme. Jūs buvote tikrai puikus ir pasarosius dvi su pusė valandos mm, e, buvo tikrai vaisingos. Mes gavome daug informacijos, tai dėkoju ir pranešėjams. Šitą, e, ši informacija beje prisidės prie to, kad bus patobulinti pranešimai ir kad bus priimti mūsų geresni sprendimai kaip jau matosi, kad vis dėlto 2020 metų Europa taps geresnė, nes mes, manau, sieksime šių ryštingų tikslų tiek komisija, tiek kitos institucijos. Tai turime būti atidus, kokias priemonės panaudosime, nes ir Europa 2020 sistema iš tikrųjų taip ir vadinasi, protingas ir mm, E, tvarus ir mm, išmanus tikslas turi būti. <laughs> ir čia, e, e, manau, kad čia mm, Humbolto fondas ir kitos institucijos taip pat siekia šio tikslo ir manau, kad mes E, pirmininkaujantį šalis įtikins ir kitas 27 valstybės narės ir komisiją, kad mes siekiame ryštingų tikslų. Ir e, ačiū ekspertams, e, parlamentarams, visiems klausytojams. Posėdis baigiamas. Ir mes vėliau tęsime savo darbą.